Dear colleagues, I would like to start the meeting. Gerbėjai kolegos, norėčiau pradėti posėdį, norėčiau šiltai pasveikinti visus e, susirinkusius šį rytą Briuselėje. Mūsų posėdis, kaip visuomet, yra transliuojamas internetu. Taip pat norėčiau Jums pranešti, jog žaliųjų frakcija, kurią parėmė EPP ir socialistai paprašė, kad būtų pakeista darbo tvarkė. Jie prašė, kad mes balsuotume šiandien po pietų, o ne rytoj ryte. O ne, o ne šiandien ryte. Taigi, jeigu jūs tam neprieštaraujate, aš norėčiau pasakyti, kad balsuosime šiandien pusę penkių. Tai yra po pietų, po to, kai baigsis. Uh, mūsų viešieji klausimai, kuriuos rengiame su kitais komitetais. Taigi ši, šiandien balsuosime ne pusę vienuolikos. O balsuosime po 12 darbo tokias punkto Taigi, jeigu niekas tam neprieštarauja, darbo tvarkė yra pakeista. Dabar aš kartu perinu prie antrojo punkto, tai yra prie pirmininko pranešimų. Jokių pranešimų jums neturiu, taigi galime pereiti prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie Jano Olbrechto pranešimo projekto, kuris yra susijęs su regioninės plėtros fondu. Norėčiau priminti jums, kad. Uh, Kovo mėnesį, kovo 8 vykusime posėdėje mes susitarėme, kad pakeitimus galima bus pateikti iki 6 e, valandos e, gegužės 31 dieną. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad e, nuo gegužės 28 dienos galima susipažinti su šio dokumento versijomis visomis kalbomis. Janai, prašau, ir jūs turite 40 e, pusvalandį. Aš kalbėsiu angliškai, kadangi tekstą rengiau angliškai. Žinau, kad tekstas jau yra išverstas ir šį rytą galima buvo jau gauti visas e, versijas ir aš tikiuosi, kad kolegos galės su jumis susipažinti. Aš norėčiau labai trumpai papasakoti Jums apie savo pasiūlymus, kurie yra išdėstyti pranešime. Aš pateikiau pakeitimus, kuriais ketinu pateikti, pakeisti komisijos pasiūlymą. Pirmiausia, svarbu yra pasakyti, kad Europos regionės plėtros fondo reglamento forma ir turiniai dabar uh, labai smarkiai įtakoti vadinamasis bendrasis reglamentas. Taigi, e, reglame, reglamentas dėl e, regioninės plėtros fondų bus pakeistas ir atsižvelgiant į tai, kaip bus e, pakeistas bendrasis reglamentas. Priklausomai nuo to, kaip bus pakeistos tematiniai tikslai ir tematinė, tema, atskirų temų turinys. Bendravime reglamente kalbama yra apie partnerystės susitarimus ir būtent šią savoką mes ir remsimės regionijos plėtros fondo reglamente. Bendrajame reglamente tik, tik tai yra, tik, yra taip pat apibrieštos ir finansinės priemonės. Šis apibrėžimas taip pat yra aktuolus. Manau, kad dabar mes turime išanalizuoti visus galiojančius reglamentus tam, kad jie papildytų vienas kitą, o ne prieštarautų vienas kitam, tam, kad visi fondai galėtų veikti sklandžiai. Svarbu yra taip pat e, nepamiršti, kad ir e, ir e, socialinių fondų e, reglamentas. Bendrajame reglamente apibriešta, kaip veikia visi šie fondai kartu. Taip pat e, regionės plėtros fondą veiks ir ITI nuostatos, kurios yra išdėstytos uh, bendrajame reglamente. Dabar šio mano pranešimo turinys. Taigi, kam yra skirtas regioninės plėtros fondas? Savo pranešime aš e, siūlau atsižvelgti į demografinius iššūkius Siūlau įtraukti šios iššūkius į e, tuos tikslus, kuriems gali, būt, gali būti naudojamas fondas. Trečiasis straipsnis - takymos rytis. Čia yra labai svarbių ir labai prieštaringų aspektų. Nenor, nenorėčiau kartoti to, kas yra pasakyti konstituojamoje dalyje, jūs tikriausiai jau pastebėjote, kad aš pateikiau kelis e, pakeitimus konsultuojamai daliai, kur, o, jie yra susijęs su informacinėmis ir ryšių technologijomis, su horizontas 2020. Nes apie visus šios dalykus bus kalbama reglamente. Antras straipsnis Aš siūlau attraukti regionus, kurie susiduria su demografinėmis problemomis ir sunkumais. Nes aš manau, kad regionės plėtros fondas turės būti naudojamas e, šiems sunkumams įveikti. Toliau. Paramos, e, teikiamas paramos e, mastai. Aš manau, kad jie šią temą reikia praplėsti, atsižvelgiant į mūsų teminius tikslus. Tai kas mano, kad jeigu mes apibriešime temas pernelik plačiai, tuomet e, negalėsime, tuomet jos bus labai labai bendros, labai sunku bus aiškiai apibriežti, ko siekime. O aš manau, kad tai bus naudinga, nes tai suteiks daugiau lankstumo tiek valstybėms narėms, tiek e, finansuotojams. Bet to, manau, kad galima bus e, apibriežti ir nustatyti tikslus, kurie iš tikrųjų yra reikalingi. Aš, pavyzdžiui, taip pat siūlau įtraukti produktyvių našių investicijų savoką. Komisija siūlo ją taikyti tik tai mažam vidutiniam verslui. O aš manau, kad galima pasakyti, kad ši savoka turėtų būti taikoma visoms įmonėms ypatingą dėmesį teikiant mažoms vidutinėms įmonėms. Negalime pamiršti apie stambesnės įmonės, nes šios įmonės e, kūrė nemažai naujų darbo vietų. Ir aš manau, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad šios lėšos skatina kurti naujas darbo vietas ir, o, ir netaip svarbu, kas e, jas kūrė. Nes dabar siūloma formuluotė yra suformuoluota atsižvelgiant į veikėjus, į subjektus, o ne į tai, ko yra siekiama. Dar vienas prieštaringas klausimas. Kultūros turizmo ir sporto infrastruktūra. Komisijos pasiūlyme yra kalbama apie socialinę švietimo ir sveikatos infrastruktūrą. Tačiau jei mes pabandysime pagalvoti, kas, kas yra socialinė infrastruktūra, suprasime, kad jį apima ir švietimą, ir sveikatą, ir transportą, ir kultūrą. Bet jei komisija išskiria šias savokas, jeigu jie kalba apie socialinius švietimo ir sveikatos uh, E, tinklus. Tuomet jį socialinių patį žodį traktuoja kitaip. Ir todėl aš manau, kad mes turime taip pat įtraukti ir kitas galimas infrastruktūras, tokias, pavyzdžiui, kaip kultūros, turizmo ir sporto. Nepamirškime, jog turizmas yra gan stambus ekonomikos sektorius. EPP frakcijoje mes ką tik kalbėjome, pavyzdžiui, apie tai, kad turizmas yra ir sportas yra atskiri ūkio sektoriai. Todėl trečiajame straipsnėje aš siūlau taip pat įrašyti finansinių priemonių įvairius aspektus, tai yra paskolų garantijas ir uh, kitus e, e, finansinius aspektus, kurie yra, yra įvardyti bendrajame reglamente. Taip pat manau, kad labai svarbu yra suvokti, jog, jog labai svarbu atskirti ir tai, kad kai kalbame apie regionus ir miestus, kalbame apie žmonės, o kai kalbame apie vietos valdžią, kalbame apie valdžios atstovus. Aš siūlau taip pat išbraukti nuostatas, kuriuose kalbama apie tai, jog Draužima yra finansuoti fondo lėšomis investicijas į pagrindinės paslaugas, į e, paslaugas tokios srityse kaip transportas, e, informacinės ryšių technologijos ir aplinkosauga. Aš nesu prieš tematinę koncentraciją. Aš tiesiog manau, kad jeigu yra reikalinga struktūra, tuomet yra reikalinga. Ta infrastruktūra vis tiek yra reikalinga. Ketvirtas straipsnis - tematinė koncentracija. Kas tai yra? Tai yra būdas, kuris, e, tai yra požiūris, kuris leidžia mums e, lankščiau skirti lėšas Ir aš siūlau pakoreguoti e, tematiniams tikslams skiriamus tikslus ir siūlau taip pat rauti ketvirtą e, teminį tikslą, tai yra informacinės ryšių technologijas. Norėčiau Jums priminti, kad kad šios technologijos jau yra įvardytas kaip vienas iš prioritetų teritorinio bendradarbiavimo e, temoje. Ir dar vienas dalykas Tai yra energetinio našumo būtiniausias e, rodiklis. Aš siūlau taip pat sumažinti nurodytus skaičius. Tačiame straipsnėje taip pat yra paminėtas ir tabakas. Iki šiol niekas negalėjo man paaiškinti, kodėl, kodėl yra neatsižvelgiama į Europos bendrą politiką tabako atšvilgių. Kiek aš suprantu, Europą pasisako prieš tabaką. Taigi, kodėl mes turime finansuoti fondo lėšomis e, tabako augintojus? Taigi, aš iš esmės nesu nusiteikęs prieš tama, tabaką, bet, bet manau, kad negalima jo finansuoti šio fondo lėšomis. Toliau, investiciniai prioritetai. Aš siūlau išsaugoti e, pasiūlymo struktūrą, tačiau praplėsti atskiras temas. Oficialiai atrodytų, kad viskas labai griežtai yra apibriešta, tačiau mes žinome iš praktikos, kad paprastai viskas vyksta kur kas lankščiau. Aš nemanau, kad mes turėtume pernelik neaiškiai, pernelik plačiai apibriežti tematinę koncentraciją, tačiau manau, kad kai ką reikėtų praplėsti. Pavyzdžiui, būtina yra su, sukurti sąsąją su horizontu 2020. E, Toliau, ryšys su pramonė, nes tai yra tiesiogiai susiję su inovacijomis. Toliau yra keli aspektai susiję su kultūra ir verslumu. Aš manau, kad uh, būtina taip pat leisti investuoti į visas e, e, įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio. Toliau, siūloma taip pat e, investuoti į mažai CO2 išlakas išskiriančias technologijas. Ir aš manau, kad svarbu yra suvokti, kas mums labiausiai rūpi. Ar mums rūpi mažai anglijas išskiriančios technologijos, tuomet turime šį klausimą įtraukti į tematinę koncentraciją jei norime e, pasinaudoti to, koks komisaras kiek lėšų turi, tuomet galime traukti į tematinius tikslus, pažiūrėjau, transportą. Energijos e, e, saugojimo infrastruktūra, miesto aplinka, investicijos į vandens transportą ir geležinkelių atnauinimą. Visi šie elementai po ilgiausių svarstymų buvo įtraukti mano pasiūlymą. Aš manau, kad iš esmės šie pasiūlymai nekeičia investicinių pasiūlymų esmės. Po ilgiausių diskusijų aš galvau, kad reikia išbraukti rodiklius, kurie yra nurodyti reglamento priedė. Kadangi tai yra veiklos rezultatus e, naud, e, vertinantis rodikliai. Iš esmės, aš manau, kad šis klausimas yra susijęs su informacijos rinkimu ir todėl jį reikia reglamentuoti deleguotuose aktuose. Toliau Aš pritariu tam, kad reikia numatyti 5 procentus e, fondo lėšų miestams ir tiems projektams, kurie bus gyventinami pagal partnerystės susitarimus. Ir aš siūlau taip pat sukurti bandomuosius projektus kiekvienoje valstybė narėje, Ir šie projektai turėtų padėti mums sukurti bendrą miesto ir, ir priemešių aplinką. Iš esmės mes kalbame apie taip, kaip galima būtų panaudoti ES lėšomis tam, kad miestai geriau galėtų bendrauti su tuo, kas yra aplink miestą. Ir tam reikia skirti 5 procentus skiriamų lėšų. Kiek aš žinau, kai kurios valstybės nacijos prasisako prieš tokį požiūrį ir todėl aš manau, kad e, ATI galima būtų tam pritaikyti. Tačiau nebūtinai galima surasti ir, ir kitų metodų. Iš esmės, iš pradžių buvo siūloma septyniems metams e, leisti miestams dėl, pat, e, patiems administruoti skiriamas lėšas, tačiau labai daug kas tam prieštarauja atokiausi regionai. Čia nieko negali, nenorėčiau keisti. Taigi, dabar apibendrindamas aš norėčiau pasakyti, kad e, savo pasiūlyme aš iš esmės noriu pasakyti, kad mums reikalinga tematinė koncentracija, tačiau ją būtina padaryti lankstesnė tam, kad valstybės narės ir visi dalyvaujantis subjektai galėtų patys pasirinkti temų turinį. Jei mes e, labai aiškiai pasakysime, kad tam galima skirti tiek, o tam tiek, tuomet e, lankstumas e, bus ženkliai sumažintas. O aš manau, kad krizės aplinkybėmis mums reikia atviros, lankščios sistemos. Tokios sistemos, kurią galima būtų gan paprastai ir lengvai pakeisti. programavim, kai, e, kai kurios programos nėra įtrauktos dabar į e, Europos regionės plėtros fondo temas, tačiau aš manau, kad mes turime turėti priemonės e, tą pakeisti. Dėkuoju. Uh, very... Kolegos, šiandien mūsų darbo atvarkė labai e, plati ir ilga. Norėčiau, kad visi išgirstumėt m, mm, štai tokį mano prašymą. Jeigu norit kalbėti, diskusijos pradžioje tai pasakyti, todėl dabar iškart norėčiau sužinoti, kas kalbės apie Jano pranešimą. Todėl aš galėsiu paskaičiuoti, kiek laiko jums kiekvienam galiu skirti. Kaip suprantu, yra trys šešėliniai pranešėjai, vieno tik trūksta. Ar dar kas nors e, be šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti? Kornelija, ketvirtas žmogus. Daugiau niekas. Dar Peteris Zimans. Daugiau nebegalima užsirašyti ir netrukus pasakysiu, kiek minučių kiekvienam jūsų skirsiu. Bet ir šešėlių pranešėjų prašyčiau kalbėti bendrai, atkreipkite dėmesį į tai, kas svarbiausia visiems pranešimams. Kirstin Westvalde. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, es ist Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa ta, kad šiandien laiko tikrai turime nedaug. Bet norėčiau šiek tiek pateikti informacijos apie e, paskutinį šešėlinių pranešėjų susitikimą. Yra daug svarbių klausimų, bet aš stengsiuosi kalbėti glaustai. Socialdemokratams rūpi ypač e, kai kurie klausimai e, iš tų, kuriuos aptarė pranešėjas. Ir manau, kad tarpusavėje tie klausimai yra nemažai susiję. Infrastruktūra yra labai svarbis rytis. Ir mes visuomet sakome, kad turtingesni regionai turėtų būti lankstesni, todėl džiaugiamės, kad tai buvo paminėta. Taip pat e, parama stambesniems įmonėms. E, pagrįsta per daug griežtomis sąlygomis. Reikėtų ieškoti tokių bendrų apribojimų, nesgi reikia ir stambesės bendrovės įtraukti tai, kad užtikrintume realų konkurencingumą. Man atrodo, kad gerai, kad kalbama apie teminę koncentraciją, čia irgi mūsų pa, nuomonės e, gana sutampa. Manome, kad 80 procentų riba labiau išsivyščiusiems regionams yra nustatyta vienašališkai, reikia daugiau lankstumo, todėl e, šiuo klausimu toliau dar dirbame, ypač e, kai aptarime investicinius prioritetus. Manau, kad e, parama įmonėms yra viena iš svarbiausių sričių, tai yra susiję ir su demografiniais iššūkiais, kurie buvo paminėti, turizmo, kultūros reikšmė išskirta Manau, kad e, mm, labai gerai daroma, kad sutelkiamas dėmesys į tris pagrindinius tikslus. Bet nepamirškime ir to, apie ką kalbam antrajame straipsnėje. Nustatytas ir ketvirtasis tikslas, kuris labai svarbus e, teminiams prioritetams. Mes jį taip pat remiame. dėl miestų urbanistinių teritorijų plėtros. E, mūsų prioritetai taip pat sutampa, todėl jeigu galėtume tą procesą pagerinti, tai būtų labai gerai. Kalbėjome ir apie naftotiekių finansavimą per Europos regionų plėtros projektą. Šiuo požiūriu mes gana e, daug abejonių turime, skeptiškai vertiname tokį pasiūlymą. Ketvirtasis tikslas, apie kurį aš kalbėjau, e, papildytų tris jau mūsų surašytuosius ir tai e, leistų dirbti kur kas lankščiau. Manau, kad einame teisingų kelių ir galiausiai parengsime gerą reglamentą. Dėlį. Ačiū, Karim Adeli. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti ponui Albrecht už visą padarytą darbą. E, mes kaip šešėliniai pranešėjai jokių sunkumų su juo neturėjome. Ypač aš džiaugiuosi, kad jis e, įrašo kultūrinį matmenį e, skirtingose finansavimo šaltiniuose. Ir e, tik šiek tiek norėčiau išsakyti minčių apie urbanistinės plėtros, subalansuotos urbanistinės plėtros koncepciją. Turime tą žymę platformą. Aš manau, kad yra šiek tiek abejonių dėl ekologijos. E, prisiminkime Europos energetinio paketo įsipareigojimus e, pagal Europą 2020 strategiją. Taip pat turime ETS direktyvą, kurioje kalbam apie e, kvotas emisijoms. Bendras Europos tikslas iki 2020 metų sumažinti energijos vartojimą 20 procentų. Jeigu neperžiūrėsime energijos efektyvumo e, direktyvos, e, turėtume tok, turime tokį rezultatą pasiekti neperžiūrėję direktyvas. Be to 20 procentų turėtų būti gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Man atrodo, kad teminių koncentravimų e, pereinamųjų regionų e, ir e, mažiau išsivyščiusių regionų atveju yra pakankamai gerai nustatytas. Svarbiausia, turime galvoti, kad mūsų išsikeltieji tikslai nesukeltų grėsmės milijonams uh, dirbančiųjų. Todėl turime nustatyti tam tikras ribas. Bet bendrai galiu pasakyti, kad e, man e, labai keistai pasirodė tai, kad yra bandoma apriboti stambiųjų bendrovių e, veiklos galimybės. E, atrodo, kad mes dabar bendrovėms, e, dabar gyventojams bandome padėti tik mažas ir, per mažas ir vidutinės įmonės bei mikro bendrovės ir struktūriniams fondams. Mhm. E, struktūrinių fondų tik tam neužteks, todėl turėsime ieškoti kitų šaltinių. Tos smulkiosios įmonės atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų mūsų visuomenėje. Todėl, kai kalbame apie MVI ir mikro bendrovės, turime suvokti, kad būtent jos e, sukuria plėtros ir užimtumo potencialą. Galiu pasakyti komitetui, kad parlamentas jau yra nekarta pripažinęs, kad būtent mažų bendrovių teisės aktas e, prisidės e, prie šios e, srities tolesnės raidos. Todėl būtent mūsų komitetas ir mūsų komitetas turėtų skatinti būtent tokį išsikeltą bendrą parlamento tikslą. Ačiū. Dabar e, po dvi minutės skirsime kiekvienam kalbėtojui. Pirmiausia, Kornelija. Dvi minutės. Ja, vielen Dank. Um... Ačiū. Manau, kad mes galime sutarti dėl daugelio klausimų su šešėlinė pranešėja ir kartu su kitais šešėliniais pranešėjais sutarėme, kad parama reikia išplėsti ir iki stambesnių bendrovių. Negalima tokios galimybės atmesti. Manau, kad valstybės narės ir regionai patys turi išsiaiškinti, kokios paramos jiems reikia. Be to, remiame e, kultūros, sporto ir turizmo įtraukimą. E, tam pritarėme Energijos efektyvumas yra labai svarbus, todėl reikėtų palikti šį klausimą. Tačiau e, manome šiek tiek kitaip, pavyzdžiui, dėl teminių tikslų. Kalbėjome apie tam tikrą procentus, apie skaičius. Jeigu kalbame apie teminius tikslus, tai e, E, juos reikia ir įgyvendinti, neužtenka tik apie juos kalbėti, nematau jokios priežasties, kodėl vienas ar kitas e, teminis tikslas turėtų būti e, e, pamirštas dėl to, kad bus įgyvendinamas kitas, kad, kuris yra labiau suderinamas su Europa 2020. Atidžiau reikėtų apie tai pagalvoti. Manau, kad e, mm, pasirinktas požiūris į urbanistinę plėtrą yra e, geras ir apie tai esame kalbėję. Naftotiekiai, tabakas ir e, kiti panašus dalykai mūsų pritarimo nesulauks, dėja negalime jums e, pritarti. Bet, kaip sakiau, yra visai daug klausimų, kuriais mūsų pozicijos sutampa. Minutes. Ačiū ir dar dvi minutės Peteriu Zimanui. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank an den Berichterstatter für diesen wirklich spannenden. Taip, E, labai ačiū. Dėkuoju pranešėjui. Labai įdomu buvo jo išklausyti, o aš iškelsiu du specifinius klausimus. Gerai, kad yra paminėti funkciniai urbanistiniai regionai ir kalbame apie tvarę miestų plėtrą. E, manau, kad į tokią koncepciją mes galėtume įtraukti įvairiausius miestus ir įvairiausias zonas. Jeigu pažvelgtume dar giliau, tai turbūt e, į, pamatytume, kad yra skirtingų regionų plėtros modelių, mes ieškome būdų lankstumui, e, ieškome naujų e, šios priemonės vertinimo būdų. Turbūt nereiktų apsiriboti tik funkcion, funkcinėmis urbanistinėmis teritorijomis. Turbūt reikėtų pagalvoti ir apie turizmo zonas, kurios galbūt nėra urbanistinės, e, tačiau e, jų funkcijos yra panašios e, iš kitos perspektyvos žvelgiant. Galbūt galėtume e, būtent šią sritį išplėsti ir manau, kad būtų gerai čia parašyti pakeitimą. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti dėl 5 procentų integruotoms teritorinėms investicijoms. E, turbūt e, tai neturėtų būti nustatoma nacionaliniu lygmeniu. Greičiau tą turėtume padaryti per veiklos programas. Pagalvokime ir apie tai, ar miestai regionai e, turi reikalingas struktūras tokioms investicijoms priimti. Taigi turėtume pagalvoti apie E, įvairių lėšų valdymą įgyvendant tokias iniciatyvas, kas būtų už tai atsakingas. Manau, kad apie tai galėtume dar daugiau pakalbėti. Jens Nilsen. Dvi minutės Jens Nilsen. Uh, Labai trumpai aš paremsiu pranešėją dėl dviejų dalykų. Mm, turiu patirties šiaurinėse retai apgyvendintose vietovėse Švedijoje ir, ir, ir dar vienas dalykas yra kultūra, sportas, kad tai yra įtraukta, tai yra labai svarbu kai kuriem regionam, kai kuriais atvejais tai yra pagrindiniai darbo vietas sukūrintis sektoriai, taigi aš labai remiu dėl tų priežasčių. Ir antra priežastis yra infrastruktūra. Aišku, sunku aptarinėti tuos dalykus, kadangi kalba apie didelius pinigus, Tai pagal apibrėžimą šiauriniai regionai yra turtingi, tačiau jie yra ypatingai retai apgyveninti. Taigi infrastruktūra gali būti labai didelės strateginės reikšmės. Pavyzdžiui, pačioje atsiryšys remiantą infrastruktūrą ir, ir čia gali taip pat tai turėti ir strateginio poveikio turizmui. Taigi remiu dėl tų dviejų dalykų. Ačiū. Nikolas Martin, komisijos vardu, gal kokiam trim minutėm. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad daugelis pranešimo dalykų atitinka komisijos pasiūlymą, ypač dėl urbanistinių vietovių. Kai kur gal reikia daugiau paaiškinimo mm, gal kai kur mes labiau norėtumėm, kad būtų kalbama apie urbanistinės vietovės, o ne funkcinės vietovės. Ir komisija galvoja, kad urbanistinės plėtros platforma vis dar gali turėti potencialios naudos, skatinant investicijas tose vietovėse. Dabar, kur kyla problemų palyginti su komisijos pasiūlymu pranešimą, čia būtų kalba apie taikymos ryties išplėtimą, pritaikant visoms įmonėms be jokių ribų. Tai ne visiškai atitinka komisijos turimą informaciją, kad ES investicijos geriausiai tinka skatinant e, e, MVI veiklą. Taip pat mokslo tyrimų investicijų plėtroje tai taip pat naudinga, tačiau pranešime yra siūloma atverti to investicijų taikymą, bet kam tai nėra priimtina. Dabar dėl labiau išsivyščiusius regionus. Didžioji dauguma tokių regionų jau turi reikalingą infrastruktūrą. Komisijos pasiūlymas leist nedidelės apimties infrastruktūrą. Uh, plėtoti ir mes galvojame, kad tai yra tinkama pusiausvėra, kurią reikėtų išsaugoti. Dabar dėl tabako. Kodėl tai yra taip aiškiai neįtraukta? Tiesiog, kad būtų aišku, kad nebūtų jokių investicijų į tabako pramonę. Ir mes galvojame, kad tai, yra, tai visiškai atitinka mm, suderinta požiūrė ES politika šios rytie. Dabar konkrečios nuorados į kultūrą, turizmą ir sportą. Uh, komisijos manimų nėra reikalingos, nes ta jau apima um, ir 3.1d straipsnė rodytas potencialas. Ir pagal komisijos nuomonę tai nėra būtina išiškinti pranešime. Tai yra tokios investicijų sritis, kurios yra labai svarbios iš teritorinio požio taško, tačiau tai nėra pagrindinis dėmesio centras, uh, kuris leistų, tokias rytis, kuri leistų Europos Sąjungai ypatingai sustiprinti savo konkurencingumą. Ir dėl priekybos taršos leidimai sistemos mes galvojame, nereikėtų investuoti taip, kad būtų pakengta šiai sistemai. Toliau dar trumpai dėl tematinės koncentracijos čia, ką pranešėjas siūlo, tai būtų trigubas praskėdimas, būtų sumažinti procentai, būtų e, padidinti tematiniai tikslai ir būtų urbanistinis mobilumas, judumas taip pat perkeltas kitur. Mes galvojame, kad tai menkina mūsų tikslus ir mes galvojame, kad uh, koncentracija yra viena iš būdų užtikrinti, kad ES finansavimas būtų efektyvesnis. Reikia nepamiršti investavimo prioritetų. Tai yra tikslai, tai yra tematinių tikslų išskirstimas pagal e, atitinkamas rytis, kad būtų galima pasiekti tų tikslų, juos galima paaiškinti, bet jų nereikėtų išplėsti prarandant tą koncentruotumą, kurio mes siekiame. Much, Nicholas Ačiū, Nikolas Jan. Dvi, trys minutės, jei norite nepritarti kažkam, tai tikrai ne, neturite toliau aiškinti, um, kam jūs pritarėte, viską. tiesiog tai norėjau patikslinti. Socialinių mokslų srityje struktūrinė filosofija reiškia, kad mes sutinkame dėl giliosios struktūros. Mm Taigi dėl giliosios struktūros sutinkam, bet paviršiuje gal labiau nesutinkame, bet aš manau, kad duris atviros. Mm, bendrai dėkuoju už konstruktyves pastabas. Aš manau, kad e, tos diskusijos rodo, kad tikrai artimus tos mūsų pozicijos ir su komisija taip pat. Ir kolegų pirma reakcija buvo tokia, kad kultūra, turizmas gali būti laikomi investicijų ekonomikos dalis, o ne tai, kas tik tai vien keičia gyvenimo lygį. Manau, kad čia yra diskusijų pradžia. Uh, jau e, buvau susitikęs su valstybių narių atstovais ir stebina tai, kad tos valstybės narės, kurios paprastai pasisako prieš sanglaudą, jos remia mano pasiūlymus. Tai tikrai stebina. Taigi manau, kad mintis įdomios. Pirmininkai, jeigu leistumėt porą bendresnio pobūdžio pastabų. Bendras mano pranešimo požiūris yra toks, kad nereikėtų uh, Briuselė spręsti dėl detalių. Reikėtų nubrėžti didžiuosius tikslus ir toliau, kurių reikia pasiekti ir toliau reikalauti iš, iš valstybių narių um, pozicijos, kad jie patys apibrieštų, kaip jie ketina pasiekti tų didžiosius tikslus, kurių mes norime pasiekti. Nereikia visko detalizuoti ir nereikia visko labai tiksliai apibriežti, griežtai apibriežti, nes lankstumo ir taip yra labai mažai čia numatyta. Ir tem, dėl tematinių tikslų, ką aš siūliau, kad būtų daugiau lankstumo. O Komisija tai vadina praskėdimu. Na, tai nėra, tai nėra žodžių problema, tai yra mm, filosofijos požiūris. Čia reikėtų uh, užtikrinti, kad kontrolė būtų labai griežta, bet nereikėtų būti griežtiem apibrėžiant tikslus iš pradžių, nereikia užbėgti už akių tam, e, kad valstybės narės pačios nuspręstų, ką reikėtų ir kaip reikėtų padaryti. Pavyzdžiui, mes norime daugiau darbo vietų, tai klausimas, kas užtikrins darbo vietų didinimą, kai vienoje valstybė narė galbūt tai bus MVI, kitoje valstybė narė gal viena įmonė gali sukurti tūkstantį ar tūkstančius darbo vietų. Uh, Aišku, MVI tai yra mūsų pagrindinis dalykas, pagrindinė iniciatyva, tačiau svarbiausias dalykas, kas mums yra, tai yra sukurti daugiau darbo vietų. Man atrodo, kad pozici... mūsų pagrindinis požiūris nesiskiria, skiriasi gal tik metodika, kurią mes norime pagrindinio tikslo pasiekti. Uh, Aš manau, kad ir dėl ATS, dėl priekybos taršos leidimais mes tą problemą aptarsime ir, ir dėl tų detalių, kas ką turiu omenyje. Aš čia gal nenorėčiau daugiau diskutuoti dėl tabako, aš vis tiek nesuprantu, kodėl jis yra ERPF. Tai yra BSP, tai BSP, tai yra hmm, bendrijos struktūrinių fondų dalis. Sakoma, ne, sakote, kad nereikia visai investuoti į, į, į šį sektorių, ypač per RPF. Kodėl specialiai RPF išskiriama? Aš, aš neturiu nieko prieš tą požiūrį, bet gal tiesiog ne ta vieta čia pasirinkta. Taigi aš manau, kad išeities taškas yra geras. Nes jeigu iš pat pradžių vienodas yra e, požiūrį, viskas yra pozicijos vienodos, tai ką tada dėrėtis. O čia aš manau, kad mes galėsime, turėdami e, bendrą išėties tašką, galėsime padiskutuoti, ką toliau turime minėję dėl detalių. Dėl infrastruktūros, pavyzdžiui, labiau išsiviešusiuose regionuose galbūt dalis infrastruktūros gali būti absoliučiai novatoriška, nebūtinai visa, bet kažkuri viena, kažkurioje vienoje vietoje gali būti absoliučiai novatoriška ir gali sukurti daug naujų um, darbo vietų ir taip toliau. Taigi, kodėl nereikėtų valstybėms narėms leisti nuspręsti pačioms, kur ir ką reikėtų daryti, kodėl iš pat pradžių reikia užkirsti visus kelius. Taigi aš manau, kad reikia daugiau lankstumo, daugiau atvirumo, o po to jau mm, tikslų įgyvendinimo pasiekimo prasme reikia užtikrinti labai griežtą kontrolę. I, I like to... Ačiū. Norėčiau dabar jau ir užbaigti diskusijas dėl PF. Aišku, bus e, diskusijos dėl e, bendro reglamento, bus galima dar tos klausimus iškelti ir aišku, kad e, dabar skaičiuojame tiesiog sekundės, nes labai intensyvi darbo tvarkė. Aš norėčiau dėl dviejų pranešė paklausti dėl, dėl bendro reglamento. Aš taip suprantu, kad bus, aišku, bendras strateginis pagrindas ir, ir aš suprantu, kad jūs norėtumėte aptarti pakeitimus, kurie dar nėra um, projekte, tai aš, aišku, paliksiu jums galimybę spręsti, kas yra labai svarbu šiandien ir pradėsime diskusijas dėl 12 punkto. Lambert ir Konstancija. Pirmininkė, manau, stebuklas, kai jūs taip puikėte, mm, vedate posėdį, mes tikrai labai gerai judame pagal darbo tarkę. E, tai jau dabar esame ties 12 punktų. Taigi, galiu pasakyti, kad judame gerų kelių, mm, žingsnis po žingsnio. Ir dėl darbo dokumento buvo diskusijos, dėl pagrindinių punktų. Galime jau kalbėti apie pirmą pluoštą pakeitimų ir labai džiaugiuosi, kad pastarosiomis savaitėmis turėjome galimybę, ypač Strasbūrė, štai pavyzdžiui, turėjome galimybę su šešėliniais pranešėjais susėsti, iš esmės panalizuoti tekstą ir kai kurios pakeitimus, taigi aš manau, kad tikrai, kai skiri tam laiko, pasiaiškini atitinkamus dalykus, Tai manau, kad iš tikrųjų situacija pagerėja ir nereikia galų gale turėti 2000 pakeitimų, nes viskas išsisprendžia pakeliui. Aš manau, kad jeigu ir toliau mes taip žingsnis po žingsnio po žingsnio žingsime ir pasistengsime siekti balsavimo Liepos pradžioje, tai būtų viskas labai gerai. Kodėl? Kaip Jan Olbracht tik pasakė dėl savo reglamento, bus sukurtas pagrindas tolesniam diskusijom, bus įvertintos pagrindinės e, parlamento pastabos diskusijose ir tiesiog balsuodami dėl savo reglamento, taip kaip suplanuota, mes galėsime aiškiai nusinešti savo darybinę poziciją į darybą su taryba ir komisija. Į tai yra ypatingai svarbu, kadangi Mm, yra tam tikros tendencijos ir, ir, ir taryboje, ir šiandien dar posėdėje mes kalbėsime, aišku, su komisaru ir, ir Europos reikalų ministru iš Danijos dėl to, kaip jiems sekasi daryti pažangą. Mes nenorime tokios situacijos, kur dėl kai kurių dalių būtų susitarta vieningai taryboje ir, ir po to mes nebegalėtumėm diskutuoti dėl to. Nors aišku, čia yra bendro sprendimo procedūra. Kolegos, labai kviečiu įsiskaityti mūsų pakeitimus. Prieš teikdami savo pakeitimus, pažiūrėkite, ką mes jau pateikėme, kad nebūtų dubliavimuose. Tikrai reikėtų uh, būti labai atsargiems prieš teikiant bet kokį pakeitimą. Aišku, tai nereiškia, kad jūs negalite teikti pakeitimų, tiesiog, kad nebūtų šimtai jų. Aš suprantu, kai kurie kolegos labai skuba ir kartais per tą skubėjimą visko būna. Tai nelabai gerai. Antras dalykas, pirmininkė. Šiandien kartu su Konstanca labiau sutelkime dėmesį į VSF Dabar gerai, kad čia yra atskira procedūra ir, ir mes, ir, ir personalas kartu dirbame labai intensyviai ir jau turime tekstą sudėlioti atitinkamus straipsnius, kuriuos dabar galima keisti. Labai aiškiai matome, kodėl taip svarbu viskas buvo sudėti į teisinį tekstą. Nes dabar štai matome labai aiškiai, kaip mūsų tas teisinis tekstas, tie straipsniai e, veiks praktiko, kaip jas reikia vertinti, suprasti ir taip toliau. Tokiu būdu mūsų politika įgauna apčiuopiamą pavydalą ir gali būti komunikuojama ir taip toliau. Tai yra ypatingai svarbu, kai kalbame apie investicijas, augimą, darbo vietas. Mes turime daug pakoreguotų patobulintų procedūrų, kurios gali duoti daug daugiau sinergijos, bet aš taip pat suprantu, kad mes teikiame šį dokumentą kaip VSF pakeitimus ir aišku, jums reikia laiko mm, panalizuoti juos. Taigi mes pasiūlyme dar vieną savaitę tam skirti, kad jūs galėtumėt įsiskaityti uh, Mes galime atsakyti bet kokius jūsų klausimus, jeigu reikia kažką išsiaiškinti, ypač kartu su šešėliniais pranešėjais, aišku, ketiname dirbti, bet bet kas, kas, kas ketina pasibelsti į mūsų duris, yra labai laukiamas. Mes e, tikimės padėti, mm, parengti ir pakeitimus, jeigu jų reiktų. Tai tokia būtų dabartinė situacija. Aš tikiuosi, kad ir Um, pirmininkė perims tokį požiūrį. Dabar mes turime keturis skyrius, kur tie patys yra horizontalus mm, principai ir bendrėjai iššūkiai ir viskas. Esmė yra visa ko susijimas, sinergija, horizontas 2020 žinių vis visuomenė, kompetencijos stiprinimas. Ten BSP ir svarbiosios infrastruktūros ir priemonės, IPA, NP, išorės sienos, tų priemonių koordinavimas, tai kaip mes galime tą koordinavimą vykdyti. Taigi išmintinga būtų, gal nekartoti turinio, bet pabrėžti, Um, mūsų visų ir personalo atliktą darbą. Ir dar noriu pasakyti, Konstanza. Nes galbūt nebūtinai vien tik tai žiūrėjome patį procesą, bet ir žiūrėjome iš, iš, iš giliau, bandėme išsiaiškinti tam tikrus dalykus, ką mes uh, Mm, paprašėme ir parlamento tarnybų iš, iš juridinio požio taško analizuoti, kaip viskas turi atrodyti. Ir yra keli pakeitimai, kurie, kurių tikslas yra paaiškinti situaciją. Aišku, galima ir, ir, ir vėliau visą tai išanalizuoti bendrame mm, pakeitimų pakete. Mm, dirbant jau po to su visais pakeitimais ir su, su kompromisais. Konstans, ar, ar galit man padėti? Taip, taip, pirmininkė leidžia. Drücklich. Äh, ja, es gibt auch nicht viel äh, äh, zu ergänzen. Dėkoju. Na, nelabai ką galėčiau pridurti. Dėl pakeitimų. Atrodytų jau, kad kolega viską pakomentavo, viską pasakė. Mes daug svarstydami juos kalbėjome apie veiklą, veiklos tvarką ir Europos parlamentas norėjo aiškiai norėjo pasakyti, kad mums būtina turėti Elgesio kodeksą, nes mes norime, kad būtų viskas aišku dėl to, kaip veikia partnerystės, toliau daugia pakopės valdymas taip pat yra labai svarbus, todėl yra pateiktas pakeitimas su tuo susijęs, jis gal yra kiek techninio pobūdžio, bet vis tiek yra labai svarbus. Bendra strateginė programa. Mes daug dirbome su sekretoriato darbuotojais, kurie iš tiesų dirbo labai daug. Ir aš jiems už tai esu labai dėkinga. Išnagrinėjome šį dokumentą išsamei, bandėme jį patobulinti, pakeisti Ir aš tikiuosi, kad jūs pastebėsite, kokia buvo pagrindinė mūsų pakeitimų mintis. Rytoj vyks dar vienas susitikimas. Mes susitiksime su e, teisininkų tarnyba. Su jais bandysime surasti tinkamiausias formuluotės. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra buvęs ketvirtasis skyrius. Mes nusprendėme jį išbraukti, todėl kad mums netrodo, kad reikia dabar keisti mūsų devinius prioritetus. Be to, svarbu yra pažymėti tai, kad mes atsižvelgėme į visus kitus bendrosios strateginės programos aspektus. Taigi, ką mes darysime toliau? Aš norėčiau pridurti kai ką prie to, ką pasakė ponas Lambertas dėl pakeitimų. Mes gan daug bendraujame su regionų komitetu, kuriame dirba valstybių narių ir jų regionų atstovai. Aš manau, kad e, mums pranešėjams atrodo, kad e, būtų svarbu užtikrinti, jog turime pakankamai veiksmų laisvės. Todėl aš prašyčiau kolegų atsargiai teikti pakeitimus, nes mums teks dėrėti su taryba ir mes norime, kad e, mes galėtume turėti šiek tiek e, laisvės, nes jos reikia dėrybose. Balsuosime birželio 9 dieną, kaip jau ir minėjo kolega. Mes turime istorinę galimybę pakeisti regionų politiką ir manau, kad mes turime šią galimybę iš, visiškai pasinaudoti. Bendrojo strateginė programa iš tiesų pradeda visiškai naują mūsų veiklos etapą. Joje yra numatyta nemažai naujų iniciatyvų, Be to, ir mes taip pat dabar turime daugiau galių, galime tuo didžiuotis, tuo, kad turime šį naują galimybę ir turėtume tiesiog ją gerai pasinaudoti. Dėkoju, du šešėliniai pranešėjai, Ivans Godmans. Dėkoju. Strasbūrė iš tikrųjų aptarėme daugybę klausimų, labai turiningai juos aptarėme, kolegos pateikė nemažai pasiūlymų, Ir kartais būna įdomu sužinoti, kas vyksta kitoje dėrybų pusėje. Taigi man būtų labai įdomu sužinoti, ar kas nors žino apie tai, kas vyksta vyriausybėse, ministerijose, gal kas nors turi kokiu nors kontaktų. Nes mes žinome, kad ir tenai jau formuojama yra gan aiški pozicija. Būtų labai įdomu panagrinėti, kas rūpi vyriausybėms nes e, jos kartais už, užsima kitais dalykais. Pavyzdžiui, aš žinau, kad vyriausybėms labai rūpi antrasis priedas, o mes jo iš komisijos negavome. Gal ponas Birinės apie tai ką nors žino? Taigi, iš esmės tai, apie ką mes kalbame šiandien, Tai yra dalykai, kurie dar nebuvo niekur svarstyti. Mes e, iki šiol rūpinamės daugiau teminę šio klausimo pusę, e, kai kam rūpėjo gal labiau finansai ir galiausiai mes pabandysime sutelkti savo pastangas ir parengti tinkamą teisės aktą. Aš norėčiau pabrėžti kai ką. Aš neturiu duomenų surinktų gegužės pirmai Tačiau, kiek aš dar suprantu, vis dar visiškai neaišku, ar stambios valstybės narės norės finansuoti Sanglaudos fondą, socialinį, socialinį fondą ir kaimo plėtros fondą. Nes biudžeto komitete, pažiūrėjau, kalbama dar apie tai, kad liko dar kai kurios eilutės, kurios dar nebuvo įvykdytos, kurios nebuvo dar padengtos. Ir tai turės labai rimtų padarinių. Ir aš manau, kad mes turėtume surasti laiką tam, kad tai galėtume aptarti, nes kalbame apie didžiulę sumą, tai yra e, maždaug 209 milijardai eurų. ir neaišku, kas vyks, jei šios lėšos nebus gautos, nes žinau, kad pagal reglamentą 1083 bus taikomos taisyklės N plus 2 ar N plus 3 ir kai kurios valstybės narės pasirinko pirmąją, kai kurios antrąją. Ir dar neaišku, kaip mes galėsime išspręsti šią problemą su savo partneriais. Tai yra finansinis galvosūkis. Toliau Aš nemanau, kad e, bendrą strateginę programą reikia minėti priede. Aš manau, kad mums reikia reikalauti, kad mums labai aiškiai pasakytų, kaip viskas bus sutvarkyta, nes šis tekstas, e, ši programa neturi tokios patesnės galės, kaip ir bendrasis reglamentas. Aš skirtingai nuo kitų kolegų pritariu tam, kad e, ši strategija atsirastų priede. Toliau komunikatas dėl Europos. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip kas baigsis, tačiau aš gavau šių kitokių ženklų iš komisijos, kad šio komunikato niekas neketina keisti. Taigi kyla klausimas, kad visiškai neaišku, iš kur mes gausime pinigus, iš kur mes gausime lėšas. 10 procentų gali atsirasti toks skaičius ir jei jūs atitiksite reikalavimus, tuomet gal jūs ir gausite tuos 10 procentų, o jeigu netitiksite, gal ir negausite, labai viskas yra neaišku. Aš pritariu Konstancijai, kad iš tikrųjų lobistų yra nemažai ir jie reikalauja, kad lėšos būtų skirtos tam ar anam. Tačiau, kiek aš suprantu, mes negalime konkrečiam tikslui ir projektui kol kas skirti lėšų. Bet to apsitai nežinoma, kiek tų lėšų turėsime. Ir paskutinis dalykas, kurį mes taip pat aptarėme, tai yra labai sudėtingas klausimas. Tai yra komisijos pasiūlymas dėl jau galiojančio reglamento. Uh, ir e, dėl PVM. Yra tris pasiūlymai. Pirmasis - nieko, ne, nieko nekeisti. Trečias yra pat pritarti 55 straipsniui komisijos pasiūlyme arba pritarti mūsų pranešėjams. Ir man asmeniškai atrodo, kad pranešėjų pasiūlymas yra geriausias, kadangi pagal jį gali, naudos gavėjai galės gauti daugiausia lėšų tam, kad mes galėtume tinkamai gyvendinti sąnaudos struktūrinius fondus, mes turėtume ištukrinti, kad naudos gavėjai gautų visas lėšas, kad dalis tų fondų lėšų nepatektų į valstybių narių išdus kaip mokesčiai. Tai tiek, dėkoju. Ponas Vlašak, ar jūs norėtumėte pas, e, ką nors pasakyti? Dėkuoju pirmininkė. Jums leidus norėčiau paminėti dar kai kurius šio pasiūlymo aspektus, kurie dar nebuvo, dėl kur nebuvo susitarta. Tai yra veiklos rezultatai. Nes veiklos rezultatų rezervas, kuris turėtų būti turimas nacionaliniu lygmeniu. Jis turėtų būti kūriamas taip, kad jis iš tikrųjų padėtų mums gerinti veiklos rezultatus. Toliau, PVM. Aš manau, kad e, Apie tai reikėtų kalbėti bendrajame dokumente skirtam daugiametį finansiniai programai. Toliau, taisyklė N plus X. Kaip reikėtų šią taisyklę apibriežti? Aš manau, kad jį turėtų formuluoti galėtų būti gan lanksti. Lankstumo valstybėms narėms tikrai reikės. Toliau. Europos socialiniam fondui taikomos viršutinės lubos. Turime du variantus. Pirmiausia, galima nustatyti bendrą viršutinę ribą visiems regionams arba numatyti skirting, e, skirtingas ribas skirtingiams regionams priklausomai nuo jų išsivystimo. Ta klausimą dar galima būtų aptarti nacionalinių lygmenių, ypač e, per darybas e, dėl partnerystės susitarimų. Aš manau, kad Kofinansavimo e, dalis turėtų būti nustatyta bendra visiems fondams ir ji turėtų sudaryti 85 procentus. Ir paskutinis dalykas e, - ryšys tarp sanglaudos fondo ir kitų programų, tokių kaip e, Horizontas 2020 ir Strategijos Europa 2020. Visais kitais aspektais pasiūlymas man tinka, pirmininkė. Uždarome kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, Kornelė ir pato Peterle. Kornelė, prašau. Po dvi minutės turite gerai. Taip, pirmininkė. Taip, aš manau, kad e, mes jau anksčiau kalbėjome apie ex ante sąlygas kalbėjome apie tai, kad e, reikėtų šias nuostatas peržiūrėti. Man dabartinė situacija tikrai nepatinka. Aš nesuprantu, kaip šis pasiūlymas galės patobulinti siūlomą dokumentą. Žinome, kad kairios sankcijos netitinka sąnaudos politikos nuostatų. Ypač tai pasakyti ne apie eksantę e, vertinimus. Toliau aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad e, yra klausimų, kurių ne, nedėrėtų palikti deleguotiems aktams, bet būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano kolegos. Mes turime bendrą strateginę programą. Aš manau, kad e, iš esmės tai yra gera programa. Na, ak dėl akreditavimo mums kyla klausimų. man yra tekę bendrauti su įvairiais, įvairiais interesuotais subjektais ir jie man sakė, kad tai yra tas klausimas, kuris sukelia nemažai sunkumų. Taigi aš manau, kad reikia šį klausimą dar pakeisti. Toliau finansinės priemonės, na, aš nesu tikra, kad viskas yra gerai suformuluota. Uh, Aš nežinau, ar reikėtų susijęti šias naujas finansinės priemonės su fondais. Tai tiek. Peter Zimen. Dėkoju. Dėkoju, pirminkė. Du klausimus norėčiau paminėti. Dega pakopės valdymas mums šis pasiūlymas tinka, nes mes norėtume iš tikrųjų, kad būtų aiškiai nurodyta, kaip regioninė valdžia galės dalyvauti partnerystės susitarimuose. Manau, kad reikėtų dar pagalvoti, kaip galima būtų patobulinti šį požiūrį. Nemanau, kad visko turėtume palikti komisijai. Reikėtų nustatyti būtiniausias sąlygas, minima būtiniausius kriterijus, kurie būtų taikomi partnerystės susitarimams ir veiklos programoms. Antras dalykas - tai yra taisyklių supaprastinimas. Apie tai jau buvo kalbėta ne kartą su regioniais ir vietos ekspertais. Jei pažvelgsite į pasiūlymą, pamatysite, jog vietos ir regioninė valdžia vargu ir galėsiu prastesnėmis sąlygomis dalyvauti šiuose projektuose. Panašu, kad kaip tik atvirkščiai kuriama yra papildoma demokratinė našta. Ir todėl, kad man, manau, kad šias nuostatas galima būtų patobulinti. Like to, to... Ačiū, gal komisija norėtų pakomentuoti. Labai ačiū pirmininkė, kadangi netrukus atvyks komisijos narys Han e, į jūsų komitetą. Manau, jis nemažai pakalbės ir apie CSF. Ir aš nenoriu iš anksto pasakyti to, ką uh, jis uh, jums norės papasakoti. Galiu tik pasakyti, kad uh, visai neseniai tik mačiau ir atidžiai išnagrinėjau dokumentą esantį priedę, todėl porą minčių išreikščiau apie e, struktūrinę programą. Keletas pasiūlymų dėl e, CPR pataisimo, įskaitant e, ir e, bendros strateginės programos įgyvendinimo. Aš manau, kad yra šiokių tokių netitikimų apie tai, ką tas struktūrinė pagrindų programa daro. Balansavimo, balanso trūksta tarp investicinių prioritetų uh, išbraukiami pagrindiniai veiksmai, uh, apie kuriuos kalbėjo komisija. Pirmiausia, investiciniai prioritetai yra pritaikyti sanglaudos politikai, o tarpu bendroji struktūrinė programa turi apimti visus penkis fondus. Taigi, e, kalbėdami apie investicinius prioritetus, turime tai turėti galvoje, nes tai neturi nieko bendro. Kitas dalykas, investiciniai prioritetai yra absoliučiai susijęti su teminiais tikslais. Jie yra tarsi vienas iš poskirių teminių tikslų, todėl negalime jų atskirti. Mes iš komisijos pusės manome, kad uh, E, bendruosios struktūrinės programos BSP vienas iš pagrindinių tikslų yra suteikti gairias, kaip tie penki fondai prisidės prie teminių tikslų, panaudojant e, skirtingas finansavimo priemonės. Ir būtent e, čia pasiteisina pagrindiniai tikslai, pagrindiniai veiksmai. Jie konkrečiai parodo, kaip galime vairiais fondais paremti skirtingas investicijas ir bendruosius tikslus. Pirmininkė, norėčiau dar vieną mintį išsakyti dėl pakeitimų susijusių su, bend, su reglamentu dėl bendrojo finansavimo. Apie tai nėra kalbėta šį rytą, bet komisija mano, kad e, tai labai svarbu. Turiu galvoje 20 straipsnio išbraukimą. Tame straipsnėje kalbama apie veiklos pagrindą. E, pasiūlymuose pakeitimams dabar siūloma išbraukti ir 18 straipsnį, ir 20 straipsnį. Viename jų kalbama apie veiklos rezervą, kitame apie veiklos pagrindą. Aš norėčiau kreiptis į pranešėją, kad jis dar kartą pagalvotų apie tai. Komisijos pasiūlyme e, veiklos e, pagrindas yra svarbiausias mechanizmas e, rezultatam, tiksliniams rezultatams pasiekti, o tai yra uh, komisijos pasiūlymo esmė. Veiklos rezervas yra vienas iš elementų išplaukiančių iš veiklos pagrindo įgyvendinimo. Jis tarsi skatins geresnę veiklą. E, bet su veikla yra susiję ir daugiau elementų, pažiūrėk, kuriais atvejais e, gali būti suspenduojami mokėjimai arba sustabdomi arba visai panaikinami. Bet pats e, veiklos pagrindas yra mechanizmas tarsi ir skatina visą pasirengimo programoms, programų kūrimo ir įgyvendinimo e, mašiną varo. Todėl labai svarbu e, tuos pagrindinius dalykus akcentuoti ir nesukelti jiems grėsmės. Ar kas nors norėtų pakomentuoti, gal pranešėjas? Ačiū už šiandienos diskusiją. Pagrindinis e, dalykas yra tas, kad e, kaip visi kalbėtojai sakė, dabar iškyla procedūrinių klausimų. Mums yra sukurtas tarsi specifinis veiklos mechanizmas ir e, yra suteikiama papildoma savaitė pakeitimams renkti. Taip e, mes galėsime ne tik griežtai visų terminų laikytis, bet ir geriau suderinti savo pozicijas. Kolegos jau pradėjo galvoti apie dėrybęs, aš esu už tai dėkingas, tai leis mums pasiekti geresnių rezultatų. Panas Vlašikas apie tai kalbėjo irgi. Taip, iš tiesų taip yra. Bet e, ką mes pasiūlysime dėrybų pradžiai? Kaip e, mes realizuosime savo principus ir nuomonės? Turėdami tokį mandatą mes galime sukurti visą paketą. Aš gana optimistiškai vertinu mūsų galimybės. Keletas minčių. Ponėl sakė, kad taip yra dalykų, kuriuos reikėtų geriau išsiaiškinti, pavyzdžiui, akreditacijos klausimas. Turime žinoti, koks yra ryšys su finansų reglamentu. Mes e, dabar kaip tik svarstome tai ir aš tikiuosi, kad greitai bus pasiektas susitarimas. Yra dalykų, su kuriais privalome sutikti. Pavyzdžiui, kaip apdoroti iš valstybių narių ateinančią informaciją, kaip ją suderinti su naujomis finansinėmis priemonėmis ir panašiai. Tai yra e, pagrindinė parengiamoji dirba naujai procedūrai. E, buvo kalbama apie procentus skiriamus ESF e ir kiti, iš ESF ir kitų fondų. Manau, kad tai be bejonės e, bus dar kartą aptart, nors jau apie tai esame diskutavę. Dėl veiklos rezervo. Aš labai atsiprašau, bet jeigu nenorim tokio dalyko, tai nereikia net galvoti, kaip jį sukurti. Šiandien būt turint, apie tai turim galvoti. Yra žymiai geresnių procedūrų geresnio planavimo valstybėse narėse, geresnio investicijų augimo galimybių. E, kurios e, sustiprintų pagrindinės teminės mintis. Nereikia kažkokio grožio konkurso, e, kur visi bando prisidėti ir kažkaip elgtis krizė dabar. Jeigu uh, E, norim dirbti tikslingai, tai e, turim palikti tikslinį tekstą. Mes e, dirbame labai konkrečiais faktais, vadovaudomės į situacijos realios, bandome neiškreipyti. Pone pirmininkė, gal mes galim kolegiai dar suteikti galimybę pasisakyti? Taip, leisiu Konstancijai, jeigu jį tik nori. Ačiū Lambertai, kad pasiūlėt. Labai ačiū. Aš e, norėjau pasiūlyti porą papildomų komentarų, išsakyti porą papildomų komentarų. Kolegos e, išsakė minčių, kurios jau surašytos pasiūlyme. E, eksantė sąlygų nustatymas e, e įvairių regioninių elementų, um, įvairūs regioniniai elementai, jie jau yra įrašyti, juos jau atsižvelgiame. Akreditacija irgi buvo paminėta. Manau, kad čia mes e, turime vadovautis biudžeto reglamentu. Todėl neteikime pasiūlymų pakeitimams toms dokumento dalims, kurių mes pakeisti negalėsime. Yra konkrečių dalykų, kaip, pavyzdžiui, akreditacija, kurie e, yra reglamentuojami finansų reglamentu. Todėl turime tik dabar įvertinti, ar dar yra likę galimybių mums įvesti e, pakeitimų. Jeigu yra siūloma supaprastinti tekstą, tai apie tai esame jau daug kartų kalbėję. Kolegos, mesgi sakėme, kad jei yra galimybių, turime apie tai, turime taip elgtis. Bet ši tema yra labai sudėtinga, kompleksinė ir čia supaprastinimas nėra toks jau paprastas reiškinys daugybės ryčių, daugybės skirtingų aspektų šiame dokumente. Jeigu pakeisime vieną sritį, atsiras e, padarinių kitoms sritims ir ne visada tai pasiteisina. Turime pagalvoti apie pasiekmes. Bet jeigu yra teikiama pasiūlymų su paprastinimui, tai mes tik pasidžiaugsim. Ir e, manau, kad e, tuo džiaugsis ne tik, ne, džiaugsimės ne tik mes, bet ir komisija ir taryba. Šis tas dėl to, ką sakė komisijos atstovas. Kalbame apie pagrindinius veiksmus, bet e, mes jų nekeitėme, nes manėme, kad e, egzistuoja sąsaja su bendrosiomis nuostatomis. Manome, kad komisijos komentarai buvo geri, nes juos remiame. Ir šiuo metu vyksta labai aktyvios diskusijos. Turime pakankamai e, daug galimybių pagerinti tekstą. E, Mūsų nuomonė, jeigu e, šioje srityje dirbsime vadovaudomėsi rezultatais, tai bus kur kas geriau. Neužtenka kalbėti tik apie skaičius, reikia galvoti apie bendruosius tikslus. Bendrai, tai kaip dokumentas dabar surašytas su veiklos rezervu, turbūt nėra pats geriausias e, būdas mūsų tikslams pasiekti, bet manau, kad apie tai galėsime dar toliau pakalbėti su komisija. Turime e, galimybių keisti šį pakeitimą ir pakeitimų teikiamą, dėrybos su komisija tik prasideda. Taigi, mes sukursime ateities anglaudos politiką, kuri atneš geriausių rezultatų visiems. Mm, turime skurti tokią sanglaudos politiką, kuri būtų pritaikyta ateities poreikiams. Ir paskutinis komentaras. Kalbame apie partnerystės susitarimus. Norime, kad būtų pasiekti privalomi susitarimai, ir čia mūsų pozicija skirsis nuo tarybos. Norim, kad regionai ir vietos valdžia aktyviau dalyvautų gyvendant tokius partnerystės susitarimus. Ir mano nuomonė svarbu čia atskirti. Time. Ačiū. Johimo Celerio laiko sąskaitą jau diskutuojame, bet e, gal dar vienai kolegijai suteiksiu žodį. E. Pone Ernst, trumpas klausimas dėl akreditacijos. ir apskaitos. Man atrodo, kad e, iškils tikra problema, jeigu regionų komitetas nieko čia konkretaus nepasakys, o tik tai išsakys komentarus. Mes taip nieko ne, nepriversime mūsų išgirsti, mes turime pagalvoti, kaip elgtis, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Kalbame apie rimtą problemą. Man labai neramu. Jeigu nieko nedarysime, Tai nemanau, kad protingai elgsimės. Äh, Taip, Kornelija, aš bijau, kad labai gaila, bet äh, finansų reglamento problema čia iškyla. Dėl to jau buvo susitarta, dauguma pasisakė už, Ir šiuo metu apie 57 straipsnį ir kalbame. Tas straipsnis yra kontroversiškas, akreditavimas būtent ten ir minimas. Parlamentas reikalavo, kad akreditavimo centrai būtų įrašyti. Taryba e, šiek tiek suabejojo dėl to, bet sprendimas parlamente jau priimtas ir dabar mums regionų komitetui būtų per vėlų bandyti kažką pakeisti. tekste yra kalbama apie sąsąją su finansų reglamento 57 straipsniu, kurie, kuris būtų pritaikytas akreditavimo centrams. Bet aš noriu laikytis tų sprendimų, kurie jau yra priimti. Jeigu nenorime dirbti taip, tai e, reikėjo jau žymiai anksčiau galvoti, o ne dabar. Dabar belieka taikstytis e, su padariniais, kuriuos e, galime skurti. Gal pasieksim kompromisą, bet bus sunku. Ačiū. Jeigu šiandien po balsavimo reikės pratesti diskusiją dėl bendrojo reglamento, tai dar 15 minučių skirsiu tam. O dabar tik noriu labai aiškiai pasakyti, tvirtai pakartoti, kolegos, birželio 7 diena yra pakeitimų pateikimo terminas dėl bendruosios struktūrinės programos, dėl bendro reglamento. Bend, dėl bendro reglamento galime teikti iki gegužės 31 dienos, o dėl CSF iki birželio 7 dienos. Noriu tik pakartoti tai, kas jau daug kartų buvo pasakyta. Mes Čia netaikome įprastinės procedūros, bet e, taikome specialią sekretariato sukurtą darbo tvarką. Sekretariatas greitai išsiuntinės visus e, nurodymus, bet jeigu norite teikti pakeitimų dėl bendrosios struktūrinės programos CSF, tai e, susisiekit su sekretorietu, jeigu norite tai padaryti greitai. Toliau Johimo Celerio pranešimas ir iškart sutikiu žodį jam. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und äh, danke auch nochmal, dass äh, Sie. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad pertvarkėte darbo atvarkę. Taigi, kalbame apie Europinės teritorinio bendradarbiavimo grupės ir galėsiu kalbėti trumpai kalbėjome apie pakoreguotą pasiūlymo projektą jau tris kartus komitete ir buvo surinkti klausimai kartu su, su regionų komitetu. Yra regionų, kurie planuoja suformuoti naujas uh, teritorinio bendradarbiavimo grupės ir panašu, kad bent jau teritorinių lygmenių šios grupės galėtų būti tinkamas kelias į ateitį, galvojant apie teritorinį bendradarbiavimą ir jo organizavimą. Reglamentas, apie kurį mes čia kalbame, mm, turi e, pranašumų, aišku, čia nėra nieko labai naujo, kadangi 2006 metais jau yra mm, priimtas e, dokumentas dėl šių e, grupių, šiuo pakeitimu yra taikymos rytis išplėčiama. Taip pat galvom apie naują reglamentą mm, dėl šių Europos teritorinio bedarbiavimo grupių taikymo srities e, išplečiama. Tai ir mm, viešojo sektoriaus įmonės gali dalyvauti taip pat ir dvišalių pagrindų gali būti vykdomas tam tikras darbas tarp vienos valstybės narės ir vienos šalies ne ES narės, kaiminės, užtektų to, kad būtų sukūriamas ETBG sektorinės politikos rytis, pavyzdžiui, Europa 2020, inovacija ar įvairios kitos rytis, tai taip pat galima. Norėtumėm, kad ETBG BG turėtų ir teisinį statusą vykdant šias iniciatyvas. Norėtumėm, kad leidimai būtų išduodami paprasčiau, kad būtų sumažinta biurokratijos, kad ateityje, kas norės sukurti ETMBG, galėtų valstybė narė paskirti vieną valdžios instituciją atsakingą už visą šį procesą, tai sutrumpintų visus um, suformavimo, leidimų gavimo procesus. Ir iš mūsų pusės būtų tokie pasiūlymai. Mes galvojame, kad iš tarybos pusės yra šiek tiek dvėjojimo dar dėl ETBG reglamento pakeitimo. Kol kas mes nesam labai tikri dėl bazinės tarybos pozicijos. Taigi reikėtų galvoti galbūt apie atsakomybės delegavimą. Čia eitų kalba apie jau sukurtas ETBG, kad būtų visa reikalinga administracinė struktūra tokioms grupėms veikti. Aišku, yra tam tikro galbūt nerimo dėl valstybių narių ir atitinkamų kompetencijų pasiskirtimo, bet galvojame, kad čia gal nėra tai problematiška, gal ateities diskusijose būtų įmanoma šias klausimus išspręsti. Mes tikimės, kad e, su taryba sugebėsime išspręsti ir tuos likusius klausimus dėl ETBG. Mes tikimės, kad 2014 metų tai jau bus tinkamos teisinės priemonės. Ačiū, Monika Smolkova. Dėkuojam pekniai za slovo. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pana Celerį atlikus puikų darbą. Jo darbinis dokumentas buvo puikus ir pakeitimai labai naudingi siekiant reglamento tikslų, kad veiktų tokios teritorinio bendradarbiavimo grupės. Kuomet komisija pateikė savo pasiūlymą, buvo pradėtas konsultacijos procesas, kuriame dalyvavo įvairius partneriai. Panas pranešės mm, pateikė tik tai, tik tai kabutėse, 23 pakeitimus, kurie patobulina siūlomo reglamento tekstą. Ir aš paminėsiu, pažiūrėjau, pirmą pakeitimą, labai geras pakeitimas. Čia kalbama apie įmonės, kurios turėtų būti įtrauktos, pavyzdžiui, visuotinės svarbos paslaugas teikiančios įmonės. Penktas pakeitimas, mano manimo, taip pat labai geras. Čia kalbama apie bendradarbiavimą per sieną, mm, apie ką užsiminė pranešė savo įžanginėme žodė. Gal šeštas pakeitimas mm, būtų labiau kontroversiškas. Aš turiu pasakyti, kad pirmas, kai jį perskaičiau, man kilo tam tikrų abejonių. Tačiau, kai pabandžiau šį pakeitimą įvertinti platesnėme kontekste, Nu, turėdama omenyje ir ateities finansinę perspektyvą. Aš vis tik prie išvados, kad ir šeštas pakeitimas yra priimtinas. Jei kas jo neskaitėte, pasakysiu, kad šeštame pakeitime kalbama apie tas e, teritorinio bedradarbiavimo grupės, kaip e, bedradarbiavimo įrankius, galvojant, kad ir visas finansavimas iš Europos fondų taip pat turėtų būti prieinamas. Dėl aštunto pakeitimo ne visai suteikčiau, bet kiti pakeitimai, sakyčiau, tiesiog um, supaprasina arba paaiškina tekstą. Gal tikiuosi, kad galėsime dar nu, iš esmės padiskutuoti dėl šių pakeitimų, tačiau bendrai, aš manau, galėsime juos paremti, nes jie supaprastins, patobulins tekstą. ir ši programa ateityje įgaus didesnio masto. Dėkui za slovo, pani. Dževlaslo. Ja musim říci, že. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi mm, šiuo pranešimu, nes yra integruoti didžioji dauguma mūsų pakeitimų. Aš sveikinu pakeitimus, kurių tikslas yra supaprasinti, pavyzdžiui, PVM klausimus, tuos klausimus susijusius su darbuotojais, pavyzdžiui, o savo pakeitimus pateiksiu vėliau. Ačiū, nežinau, ar dar kas iš kolego nori pasakyti. Jei ne, tai tuomet iš karto suteiksiu žodį Europos komisijai. Ne, niekas daugiau iš kolegų. 23 pakeitimai, tik gal jų nepakako mobilizuoti kolegas diskusijai. David iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Aš e, stengsiuosi nekalbėti ilgai. Aš tik noriu pabrėžti, kad komisija labai vertina komiteto ir ypač pranešėjo supratimą parodytą mūsų pasiūlymo dėl reglamento pakeitimo tikslo paskirties ir iš tikrųjų viskas yra aišku dėl, dėl, dėl tų pakeitimų ir aš, aš tikrai gal čia nes, ne, neteisinsiu šio pateikto pasiūlymo, nes manau viskas yra aišku, viskas akivaizdu, o dėl pakeitimų, pavyzdžiui, dėl detaliai kalbant, juos reikėtų skirstyti į dvi grupės. Visų pirma, vieni, kurie būtų labai naudingi, paaiškinant nuostatas, Um, išaiškinant jas geriau, nei kad mes sugebėjome padaryti prieš kokią 12 mėnesių, kuomet jau baigėme teksto rengimą. Pavyzdžiui, kaip paaiškinamajame rašte yra pasakyta pradžioje, tarkime, nuoroda į mm, viešojo sektoriaus įmonės čia, kas aiškinamojo rašto memorandumo antroje dalyje išaiškinta. Mes įsivaizduojame, kad uh, Aišku, nuo to momento, kai mūsų projektas buvo paskelbtas, buvo ir prezidentų teisės e, elementų sukurtų, taigi tas paaiškinimas labai gerai. Toliau dėl ATBG ir regionų komiteto, kadangi regionų komitetas paskelbė, kad jis yra kompetitingas ir nori šį darbą atlikti, tai mes labai džiaugiamės tuo, mes labai remsime ir tą pakeitimą todėl. Yra ir kitų pakeitimų, kurie patektų į šią grupę tačiau um, gal rizikuoju čia tą uh, džiugę nuotaiką sugriauti, tačiau yra keli pakeitimai, kurie dėl um, redakcijų ar juridinių um, aspektų negalėtumėm paremti, nes mūsų nuomonė tokie pakeitimai galėtų primesti tam tikrus reikalavimus kitoms ES teisės rytims. Uh, keisti. Tačiau mes galvojame, kad šis reglamentas negalėtų keisti tų nuostatų, kurios jau yra įtvirtintos kitose direktyvose ir kitose reglamentuose, kurios patvirtino ES. Taigi mes galvojame, kad tam tikrose vietose m, mm, tie pasiūlymai, nors mes ir labai remiame jų bendrą dvasę, vis tik tai galvojame, nebūtų tinkami bent jau tokie mm, formą, kaip jie suformuoluoti, bet gal mano kolega galėtų uh, plačiau paaiškinti čia kontekstą. Ačiū, mielai, išklausysime ir juridinių tų jūsų komentarų. Jeigu įmanoma, mes tikrai išklausytumėm ir dabar tų juridinių aspektų. Tai pirmininkė, jeigu leistumėt, labai mielai dabar juos ir išaiškintumėm. Ačiū pirmininkė. kaip kolega pasakė, yra tam tikrų teisinių problemų dėl šio pasiūlymo, kur jos būtų galima sudėlioti į keturias pagrindinės grupės. Pavyzdžiui, kuomet kalbama apie kitas politikos rytis, kurios nepatektų į šio reglamento taikymo sritį, tai yra mm, vis atskiros ES teisės sritis. Mes, aišku, glaudžiai bendarbiaujame su kitomis tarnybomis, spręsdami ATVG klausimus vis tik tai yra tam tikrų techninių momentų, kuriuos reikėtų išryškinti čia dėl pasiūlytų, dėl pasiūlytų pakeitimų. Uh, Ypač kalbėčiau apie konstatuojamą dalį ir konkrečius straipsnius. Reikia vertinti ir konstatuojamą dalį, ir atitinkamus straipsnius kartu. Pavyzdžiui, 20 pakeitimas, 16 straipsnis. Čia ne visiškai aišku pakeitime, kas yra siūloma, ar kalbama į uh, nuoroda daroma į patį straipsnį ir jo kažkuria dalį. Toliau. Dvyliktas pakeitimas. Čia vėlgi konstatuojamoji dalis ir atitinkami straipsniai visiškai dera. Pavyzdžiui, dešimtas pakeitimas. Uh, minimas, minima konstatuojamoji dalis, tačiau ji nėra susijęta su atitinkamu straipsniu, kur kalbama apie platformą iš regionų komiteto. Čia turi būti ryšys su Europa 2010 metams. Toliau 20, 21, 23 pakeitimai vėlgi nėra jungties su atitinkama konstatuojama dalimi ir straipsniu. Toliau pakeitimai, kurie gal ne visiškai aiškus. Pavyzdžiui, 8 ir 17 pakeitimai, kuriuose kalbama apie ATBG darbas su kažkokiais juridiniais subjektais, kuomet ATBG turi juridinį statusą, man atrodo, reikėtų aiškiai tai suformuluoti. Devintame pakeitime komisija yra pateikus pasiūlymą čia sakytumėm, pažiūrėjau, konkrečioje ECBG mm, būtų taikoma prancūzų teisė. Yra visas sąrašas atitinkamos veiklos, kurią vykdo konkreti ECBG. Man atrodo, kad reikia didelį dalį konstatuojamų dalių išlaikyti, kad būtų aiškumas, uh, kad būtų aišku, kurios taisyklės būtų taikomos ECBG. Toliau 19 pakeitimas. Kas atsitinka, jeigu ECBG yra ribotos juridinės atsakomybės? Yra panaši situacija su įmonėmis tuomet komerciniai partneriai žino apie šią situaciją ir yra informuojami apie tą ribotą juridinę atsakomybę. Ir galiausiai 20 pakeitimas. čia komisija turi kalbėti su regionų komitetu dėl platformos, kas vyksta toj srity. Manau, kad akivaizdu, kad regiono komitetas aiškiai žinotų, kas vyksta su jų pačių organizuota platforma. Taigi komisija čia gautų reikiamą informaciją. Toliau 14. Čia kalbama apie informaciją iš ETBG, apie jos skelbimą visose valstybės narėse, tačiau tai gali būti problematiška, kadangi turime 23 oficialias kalbas reglamente būtų pasakyta, kad skelbimas būtų skelbiamas oficialiajame bendryjų žurnale visomis kalbomis, kad TBG yra steigiama. Tokiu būdu ta informacija būtų paskelbta visoje ES, o po to nuoroda būtų atitinkama dokumentacija. Aišku, komisija mielai dar aptartų šios klausimus detaliau su praneši. Joachim, ar norėtumėt sureaguoti? Also, Das Gesprächsangebot nehme ich gern an. Äh, allerdings. Ähm Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes be abejo su malonumu aptarsime visus šios klausimus su komisija. Komisija paminėjo savo nuomonę keliais klausimais, pavyzdžiui, kamini, dėl kaiminystės politikos, dėl partnerystės susitarimų. Ne viskam mes galime pritarti. Tai yra tie klausimai, kurie mūsų galva yra svarbus. Ir mes manome, kad galima būtų dar paminėti ir kitas politinės kryptis. Galima tokias e, atibėgė grupės teikti su trečiomis šalimis. Tai yra mūsų dažnai šalis, su kuriomis valstybės narės bendradarbiauja. Dažnai e, joms yra taikomos ir kaiminystės politikos priemonės arba e, pasirengimo stojimo į priemonės. Taigi aš manau, kad mums tiesiog reikia plačiau žvelgti į šį klausimą. Buvo paminėtas ir 20-asis pakeitimas, ten, kur kalbama apie AGTB platformą. Na, mes norime, kad komisija aktyviau veiktų šiuo klausimu, kad labiau įsitrauktų tam, kad uh, būtų geriau integruojama tebegėja veikla įvairiuose politikos rytise. Mes manome, jog šis klausimas yra kur kas platesnis, nei jis neapsiriboja vien struktūriniais fondais ir jų lėšų naudojimu. Taigi, aš dar su malonumu ir nekantri lauksiu tolesnės diskusijos komisija. Dėkuoju. Dėkuoju. Kiek aš suprantu, mes galime dabar baigti svarstyti šį darbo atverkės punktą. Pakeitimus galima būtų pateikti iki gegužės 31 dienos, kaip ir buvo nuspręsta kovo 8 dieną, taigi niekas čia nesikeičia. Toliau mes galime dabar paskelbti 10 minučių pertrauką. 11 val. pas mus atvyks komisijos narys ponas Hanas. Taigi, jeigu jūs nenorite dabar iškelti jokių papildomų klausimų, aš siūlau dabar padaryti 10 minučių pertraukėlę. Ir 11 valandą pradėsime susitikimą su komisijos nariu. Kolegoms, kurie dar negirdėjo, kad buvo apkėsta darbo tvarkė, aš norėčiau priminti, kad šiandien trečią valandą prasidės labai svarbus renginys, bendri viešieji klausimai su ITRI komitetu dėl ES politikos ir horizonto 2020 programos sinergijomis. Taigi, norėčiau, kad jūs joje dalyvausite, o po to po šių klausimų mes balsuosime. Dėkuoju. Uh, dear colleagues, I would like to resume our meeting. The commissioner is here. I would like to welcome commissioner. Gerbėjai kolegos, aš norėčiau pradėti mūsų posėdį, su kuriame dalyvaus komisijos narys ir tiems, kas uh, nedalyvavo šio ryto posėdėje ir jis ko gero nedalyvavo dėl labai iškių pateisinimo priežasčių. Aš norėčiau priminti, kad mes šiandien galėsime pabendrauti su ponu Hanu ir galėsime daug ką sužinoti, daug ką išsiaiškinti. Ir norėčiau dabar suteikti žodį komisijos nariui ponui Hanui, tam, kad jis pasakytų savo žanginį žodį, o po to perėsime prie diskusijos. Prašau. Čia. Ich möchte mich äh, für die Einladung heute in das äh, Komitee und für die allgemeine Aussprache Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti į Jūsų posėdį. Atvykau pas Jūs labai svarbių laikų, nes dabar kaip tik išsamei kalbama apie sąjungos politikos reformą. Ir dabar yra tinkamiausias laikas viskam įvertinti. Visoje Europoje Tai yra kalbama apie augimą, apie augimą skatinančias priemonės. Ir aš manau, kad visiems yra aišku, jog struktūriniai fondai gali labai svariai prisidėti prie augimo skatinimo. Neformaliame vadovo susitikime ponas Baroso labai aiškiai pasakė, kad sangaldos politiką reikia reformuoti kartu informuojant ir mūsų požiūrį į investicijas ir ekonominį augimą. Manau, kad yra labai svarbu investicijas skirti būtent e, augimas skatinančioms ir darbo vietų kūrimas skatinančioms priemonėms. Ir aš manau, kad e, būtent tokiame kontekste turime kalbėti apie sanglaudos politiką ir jos reformą. Mums reikia greitai priimti veiksmingus sprendimus. Labai svarbu yra nusiųsti labai aišku signalą. Signalą, kuris parodytų, kiek lėšų mes turėsime iki 2000, įvariems mūsų prioritetams 2020 metų. Džiaugiuosi, kad diskusijos vyksta sklandžiai, viskas e, vyko gerai ir vadovų susitikime, ir taryboje. Taigi, aš pastaruoju metu nemažai bendravau su tarybos atstovais, daug buvo kalbama apie eksantį vertinimus, apie strateginį programavimą, apie supaprastinimą, bet visos diskusijos buvo labai konstruktyvios. Europos komisija dėja nepritarė tarybai ar Europos parlamentų tiksliau ne tai, kad nepritarė, bet tiesiog ji nenori susitapatinti su kuria nors iš e, šių institucijų. Ji užima savo poziciją. Jis save įsivaizduoja labiau kaip tarpininkę tarp Europos komi... E, parlamento ir tarybos. Europos komisija pateikė teisėje kuros e, pasiūlymus. Uh, ir tai apsprendžia diskusijas vykstančias komisijoje. Komisija gauna nurodymus ir supranta, kad atskirus klausimus reikia sugrupuoti į atskiras temas, atskiras dėžutes, taip vadinamasis dėžutes. Bet tai visiškai neįtakoja mūsų nuomonės dėl tų priemonių svarbu labai aiškiai yra pasakyti, kad bendroji strateginė programa vaidins pagrindinį vaidmenį įgyvendinant šią reformą. Yra įvairių nuomonių komisijoje ir kitose institucijose, tačiau aš manau, kad mes visi iš esmės sutarėme, kad bendroji strateginė programa yra naudinga uh, reikalinga priemonė. Svarbu yra įvertinti jos turinį. Komisija yra pasirengusi aptarti su Europos parlamentu formuluotės išdėstytas prieduose. Aš manau, kad e, mes galime pasakyti, kad mes suprantame Europos parlamento poziciją dėl priedų Ir suprantame, kodėl Europos parlamentas e, nori nustatyti konkrečias ribas prieduose. Prieš kelias savaitės komisija pateikė pasiūlymą dėl Elgesio kodekso, kuris bus taikomas partnerystės susitarimams. Manau, kad e, Mums reikėtų, kad mūsų partnerystė su valstybėmis narėmis būtų teisiškai privalomos. Europos parlamentas nori, kad šiuose partnerystėse dalyvautų daugiau suinteresuotų subjektų, tačiau tam prieštarauja taryba. Daromas skirtumas tarp valstybės ir nevalstybinių veikėjų ir subjektų. Ponios ir ponai, dabar vykstančios diskusijos dėl finansinio stabilumo ir augimas skatinančių priemonių parodo, jog mes nu, turime pagalvoti, kaip galima būtų optimaliausiai, geriausiai ir tai yra veiksmingiausiai pasinaudoti turimomis lėšomis. Taryboje, pavyzdžiui, šiuo metu daug kalbama apie energijos vartojimo efektyvumą, apie uh, e, žalį transportą, kitus klausimus. Taigi, iš esmės mes esame atviri diskusijoms. Tačiau aš nežinau, ar reikėtų dabar iš naujo pradėti kalbėti apie lėšų sutelkimą pagal temas. Mes suprantame, kad lankstumas yra reikalingas. Tačiau negalime leisti valstybėms narėms ir jų regionams e, naudoti lėšas e, taip, kaip e, jos pageidauja, nes mes norime pasiekti labai aiškių tikslų. Jei mes manome, kad sanglaudos politika gali prisidėti prie augimo ar skatinimo, turime išsiaiškinti, kokiuose regionuose ir kokiamis priemonėmis galime būtų skatinti ekonominį augimą. Be abejo, mes norime, kad mūsų bendrovės e, domėtųsi naujovėmis, kad e, jas plėtotų ir dėktų, ypač, taip pasakytina, apie naujas žalias technologijas. Ir mes manome, kad jeigu šis dokumentas, bendros strateginė programa, bus suformuluotas pernelik abstrakčiai, pernelik bendrai, tuomet pasiekti norimų rezultatų e, regionuose bus sunku. Manau, kad yra svarbu naudotis e, sanglauda, sanglaudos politiką tam, kad būtų pasiekti visiems reikalingi tikslai. Ši politika turėtų, gan, turėtų būti gan matoma. Mums reikėjo atvirų diskusijų, kad galėtume išsiaiškinti, kokiu priemonių reikia konkrečiose regionuose. tam, kad išsiaiškintume, kaip galima būtų suderinti regionų ypatumus ir prioritetus su strategijos Europa 2020 tikslais. Europoje reikia ekonominio augimo, reikia naujų darbo vietų. Todėl mums dabar reikia sukurti tvarę, konkrečius tikslus nukreiptą investicinę politiką. Tai yra labai labai svarbu. Tai yra nediskutuotina netgi, nes to mums reikia tam, kad mes galėtume pasiekti norimų tikslų ir galėtume išbristi iš šios ekonominės krizės. Dėkoju. Ačiū komisijos nariai. Kaip visada pradėsime nuo koordinatorių. Pirmiausia, Lambert van Nistelrooy. Be... Labai ačiū, kad e, atvykote čia ir būtent dabar Pačiu laiku e, atvažiavo, atvykote gerbiamas e, komisijos nariai. Porą minčių išsakysiu, nes daug kolegų nori pasisakyti, todėl e, geriau visi kartu pabendraukime. Turbūt svarbiausia yra tai, kad visi suprantame, jog sanglaudos politika ir visos jos priemonės iš tiesų gali sustiprinti mūsų ekonomiką ir prisidėti prie uh, E, bendro klimato ir e, žmonių suvienijimo. Mano pirmas klausimas būtų toks. Ar mes e, ne per daug pasyviai demonstruojame savo priemonių galimybės? Man kartais atrodo, kad mes galvojame, kad ne visi supranta valstybėse narėse, tai, ką sanglaudos politika ir kitos priemonės gali suteikti. Kartais man atrodo, kad aš dėrybose prie neteisingos telos įsėdu, mm, nes neretai girdim, kad kažkas sako, a, viskas čia tik politika, nepanaudojam pinigai ir visą procesą reikia keisti. Manau, kad yra e, gera sukurta parlamento ir komisijos koalicija, bandant išsiaiškinti svarbiausius klausimus. Pavyzdžiui, kiek mes prisidedame prie ekonomikos augimo ir prie darbo vietų kūrimo, kokiu mastu dabar yra prisidedama prie aplinkosaugos problemų sprendimo. Tokie klausimai yra susiję ne tik su Europos regionų plėtros fondu, bet ir su sanglūdos fondu ir su socialiniu fondu. Gal reikia kažką išsiaiškinti. Kitas dalykas, dėl nepanaudotų fondų. Ar galėtumėt labai aiškiai pasakyti, kokia dabar e, padėtis? Daug kas nesupranta kredito sistemose, N plus 2, N plus 3 įsipareigojimo, signavimo, mokėjimų ir panašiai, mums gali būti gana sunku dabar ką nors e, įrodyti, kai nacionaliniai biudžetai taip karpomi, ypač kai norime pasakyti, kad Europai reikia daugiau pinigų, ypač saugodos fondui nuo 2013 metų faktais ir skaičiais reikėtų paaiškinti tokius dalykus tiesiai šviesiai. Tokie du mano komentarai. O bendrai aš labai džiaugiausi dėl to, ką Jūs pasakėte. Džiaugiuosi tuo, kad e, komisija e, siekia proporcingumo, nėra kažkokių tai sandorių. Aš galiu pakartoti tai, ką jau sakiau. Nėra jokių sandorių dėl bendro reglamento tam tikrų dalių taikymo. Turiu galvoje sandorius su pirmininkaujančia valstybė Danija. To per pastarosius mėnesius nepadarėme. Tai yra nepaprastai sunku. Vadinasi, mes, padedant komisijai, daugeliu atveju galime Liepos 9 dieną po visų dėrybų jau galėsime balsuoti. Ir jie tik tai sakys, taip, mes galim jau už padėti pliusiukus ir baigti reglamentą. Ir dar vienas komentaras dėl daugiametės finansų programos. Labai svarbu e, diskusijose aiškiai pasakyti ir parodyti, kad parlamentas turi visą teisę bendro sprendimų prieimėjo e, įgaliojimus. Jokių būdų įgyvendindami savo atsakomybę negalime elgtis kitaip, negu buvo sutarta su taryba. Kaip jūs sakėte pradžioje, mes džiaugiamės, kad Europos komisija mus remia ir mes turime e, išlaikyti parlamento pagrindinės teisės. Sutikras, kad kiti kalbės apie kitką, o aš tiek norėjau pasakyti. Ačiū Lambertai, Konstanca Krell. Ačiū ponė pirmininkė. Dabar mes patekome e, dokumento rengėjai e, į tokias aplinkybės, kai e, mūsų nuomonė bus pristatoma tarybai ir komisijos pasiūlyme yra, nepaisant kai kurių elementų, gerų minčių. Tai yra geras dokumentas. Bet mūsų pateiktieji pakeitimai yra susiję su uh, norų prisidėti prie šio dokumento rengimo. Mes norime, kad būtų atviriau su mumis tariamasi, nors šiek tiek nuomonės ir skiriasi tarp parlamento ir komisijos. Aš vis tik turiu, aš vis tik turiu padėkoti komisijai už pateiktą į pasiūlymą. Aš e, turiu ir klausimą komisijos nariui. Jūs žinote, kokį pasiūlymą mes teikiame ir kam mes e, pritarime. Ir tose dėrybų dėžutėse kai jos bus visiškai užpildytos, turėtų būti atspindėta e, ir jūsų pozicija, ir parlamento pozicija deramai. Ir e, dabar atrodo, kad mes E, nepakankamai jūs remiame, bet iš tiesų atrodo, kad čia mūsų pozicijos nėra pakankamai gerai atspindėtos. Gal komisijos narys galėtų pakomentuoti. Taryboje buvo aptarti e, kai kurie klausimai, e, buvo priimti sprendimai, kurie nusipelno mūsų pritarimą. E, pavyzdžiui, e, toji mm, bendroji strateginė programa turi būti patvirtinta. E, yra pakeitimų e, paramos e, laikotarpį nustatant, e, visa tai mums atrodo labai įdomu ir patrauklu. Mes parlamente buvome patikinti komisijos, kad į mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta ir akivaizdu, kaip šiandien komisijos narys patvirtino, kad mūsų pakeitimai bus patvirtinti. Aš džiaugiuosi, kad e, komisijos narys jau yra pasirengęs aptarti visus papildomus teisės aktus. Ir mes tą mielai darysime, mes e, mielai siūlysime naujus dokumentus. Ir e, bendrojoje strateginėje programoje, me, dėl bendrosios strateginės programos mes tikrai einame vieną kryptimį. Yra šiek tiek klausimų, pažiūrėjau, veiklos rezervas, e, sąlygų nustatymas, e, pereinamieji laikotarpiai, e, tam tikro finansavimo gavimas. Čia reikia dar platesnių diskusijų. Bet vieną, į vieną dalyką norėčiau atkreipti jūsų nuomonę. Aš labai aiškiai sakiau ir esu anksčiau čia sakiusi, uh, kad e, su kolegomis e, e, matome šiokių tokių nuomonės skirtumų. Su valstybėmis narėmis sutarimo nėra pasiekta. Ar mes galime pasiekti vieno bendro susitarimo, kuris būtų privalomas visose valstybėse narėse? Siekiant tokio sutarimo turėtų būti įtrauktos ir regiono bei vietos valdžia. mes e, e, pirmiausia turime pasiekti aiškaus susitarimo. E, dėrybos dėl biudžeto programos daugiametės mums irgi atrodo labai svarbios. Matome, kad taryboje vis daugiau valstybių narių supranta, kad sanglaudos politika yra ta priemonė, kurią jos gali naudotis um, ekonomikai plėsti ir darbo vietoms kurti. Europoje jau e, matome, kad vis daugiau ir daugiau suprantama, kad sanglūdos politika e, yra naudinga priemonė ekonomikos augimui skatinti. Ir ji atveria daugiau galimybių ir mums, parlamentui, e, išdėstyti savo valią ir atspindėti savo interesus. Aš norėčiau sužinoti, ką komisijos narys galvoja dėl e, sanglaudos politikos stiprinimo artimiausiais metais ir galbūt jos išplėtimo. E, formuodami sanglaudos politiką turėtume e, didinti ir mūsų indėlį. Ar būtų galima rasti galimybių geriau bendrauti tarp komisijos ir parlamento? Įvaras Guodmenis. Ačiū. Aš pabandysiu kalbėti trumpai, bet e, savo pasisakymą e, padalinsiu į dvi dalis. Pirmiausia, dabartinė padėtis, kuri yra susijusi ir su ateitimi. Problema ta, kad biudžeto komitete, e, aš esu ir biudžeto komiteto narys, iškyla sunkumas, kur rasti rezervų artimiausiams septyneriems metams finansinių rezervų. Problema ta, kad sanglaudos e, atveju finansavimas yra 5,5 procentų mažesnis. Čia daug negalime padaryti. Jeigu mes neįtraukime Connecting Europe priemonės, kuri anksčiau priklausė kitam biudžeto skirsniui, tas rezultatas dar nėra galutinis. Gali būti, kad kai kurios valstybės narės prašys biudžete net minuso uh, Koks bus rezultatas, dar nežinome. Bet e, vienas dalykas, kurį aš norėčiau akcentuoti ponui Han, yra susijęs su RAL e, dalimi, nepanaudotais mokėjimais. Daugiau kaip 10 milijardų gali likti nepanaudotų. Problema ta, kad biudžeto komiteto nariai nelabai supranta, gal čia žmonės geriau yra su tas rytimi susipažinę, bet e, dabar e, RAL klausimas yra sprendžiamas emocingai. Pirmiausia, sakoma, kad RAL yra tie pinigai, kurie iki šiol dar yra neišnaudoti. Ir mes jų negalime niekam duoti, niekam mokėti, nes kažkas vėluoja, kažkas stabdo ir viskas. Kita nuomonė yra kitokia. Viskas turi būti išmokėta iki paskutinės e, monetos. Ir norėčiau čia nors ką išsiaiškinti. N plus 2, N plus 3 kelia problemų. Ar realu galvoti, kad nebus vėluojama pagal dabartinį reglamentą? Be to, 2000 šeštųjų metų pinigai dabar jau ateina į sanglaudos fondą. Ar jie iš tiesų yra gerai išmokami? Ar yra rezervas, ar nėra rezervo? Nes uh, problema yra ta, kad dabar prasideda toks žaidimas. Sakome, jeigu duosim pinigų 2013 metų biudžetui, tai bus labai daug problemų su biudžetu. Mes e, e, komisija neturės galimybės e, gruodžio mėnesį duoti pinigų, nes yra 5 milijardų deficitas ir valstybės narės neduos pinigų. Valstybės narės įstatymų nepažeidžia. Kažkas gali pasakyti, jeigu jūs pavėluosit ateiti, tai negausit pinigų. Viskas turi būti labai aiškiai pasakyta. Uh, E, idėja yra sanglaudos fondui rasti daugiau rezervų. Ir tą reikia labai gerai visiems išaiškinti, nes kitaip pasiras didelis nesusipratimas. Biudžeto komitete rengiame pranešimą apie RAL. Vis dar vyksta diskusijos apie tai ir kol kas niekas neaišku. Yra darbinis dokumentas, bet neaišku, ar jis bus parengtas, priimtas. E, Gerbiamas komisijos nariai, dėl fondų jūs puikiai žinote, kad balandžio pirmą dieną buvo maždaug 16 valstybių narių užstrigusių socialinėme fonde ir 8 valstybės regionų fonde nuo sausio pirmos dienos. Ir ne audito problema, čia ir aš tuo netikiu. Gali būti, kad kai kuriuose valstybėse audito problemų iškilo, bet tikrai ne visur. Akivaizdu, kad yra grinųjų pinigų likvidumo problema. Ir problema ta, kad mes dabar stumėme pinigus į paskutinius 2013 metus. Arba ponas Han sako, kad jeigu tie mokėjimai yra derami, tai reikia keisti biudžeto, nes be biudžeto pakeitimų mes problemos neišspręsime. Viskas bus nusumta 2013 metus ir 2013 metais, jeigu bus nepanaudota, bus perstumta į kitą daugiametę finansų programą. Tai būtų labai blogai. Tai būtų tikrai negerai, nes reikia naujos gražios sanglaudos politikos. Ir paskutinis dalykas dėl jūsų pasiūlymų. Uh, Jūs sakėte, kad jūs laikysitės savo pozicijos, savo pasiūlymų. Tai yra normalu, visada komisija taip sako. E, net jeigu ir ta pozicija yra susijusi su dėrybų dėžutė. Mes irgi turim savo poziciją dėrybų dėžutėje, bet čia mes kalbame apie savo pasiūlymus, apie tai, kaip bendrai pagerinti parlamento poziciją. Ar pinigai bus panaudoti yra kitas klausimas. Klausimas kyla, kiek pinigų bus panaudota. O aš noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, ex ante. E, jūs pasisakote už ją, ja, bet e, kiek žinau, mano pranešėjai, mūsų pranešėjai e, jau rado labai gerą pasiūlymą. Klausimas toks. Ksandė turi būti susijęta su sanglaudos fondų panaudojimo galimybėmis. Problema ta, kad krizė dar tebėra, ji toli gražu nesibaigė ir būtų labai pavojinga makroekonominės sąlygas e, paversti eksantę sąlygomis. E, labai lengvai galėčiau pateikti pavyzdžių, kurių makroekonominė būklė yra labai bloga. 2009 metų, 10 metų e, e, jų įgyvendinimo galimybės buvo labai geros. Tačiau yra regionų, kurių problemos netrodo tokios E, kurios tarsi jos galėtų būti greitai išspręstos. Ir jeigu makronominės sąlygas sukursime, tai kai kurių regionų problemas dar labiau užaštrės. Todėl aš dėl šių priežasčių remčiau mūsų poziciją. Ne pats laikas ją dabar keisti. Jeigu nebūtų krizė, galbūt būtų ir gerai tai daryti, bet e, gerais ekonominiais laikais sąlygas galima labai griežtas nustatyti. Bet šiandien tai daryti būtų labai pavojinga. E, tekstas yra parengtas dėl finansų stabilumo, bet jis net neratifikuotas finansų stabilumo įstatymas. Jeigu mes pradėsim su juo e, sąsajų ieškoti, tai pradėsime primetinėti reikalus iš viršaus į apačią, ne iš apačios į viršų. Dėl veiklos rezervo, labai trumpai. Komisija dar turi 5 procentų rezervą galiausiai. Jeigu blogai elgsiuosi, nebus man niekas sumokėta. 5 procentų mokėjimai labai aiškiai tai parodo, kaip E, patenkinti 95 procentų sąlygas, kaip parengti galutinę ataskaitą, turime tą išsiaiškinti. Jeigu e, veiklos e, rezervą jau išnaudosime finansų perspektyvos viduryje, tai bus sukurta tam tikra įtampa ir valstybės bei regionai bandys pabėgti nuo tos rizikos. Aš įsivaizduoju, kad yra kur kas lengvesnių projektų, netokių sudėtingų, sudėtingi projektai, ilgi projektai. Uh, E, tarsi parodo, kad rizika nebus sutvarkyta iki e, finansų e, programos vidurio. Smulkesni projektai tai atspindi kur kas greičiau, bet galiausiai pamatysime, kad tokie ilgi projektai neprisidės prie ekonomikos augimo. Jūs apie tai pradžioje kalbėjote. Ačiū. Ačiū dabar paprašysim komisijos sureaguoti į šias tris pastabas. Um, ich, ich kann das sehr kurz machen. Galiu labai trumpai sureaguoti. Galime pateikti informaciją jums apie struktūrinių fondų panaudojimą pastaraisiais keliais metais. Mm, vis kyla tas pats klausimas dėl nepanaudotų lėšų. Tai nepanaudoti pinigai, tačiau pinigai yra paskirti ir priskirti prie tam tikro biudžeto. Taigi nėra tokio, tokių laisvai cirkuliuojančių pinigų. Mes stengiamės mūsų veiklos programas pakoreguoti, kad tie pinigai būtų perkelti iš vienos kategorijos į kitą, kad būtų ta tikslinė orientacija geresnė, jeigu kažkur matome, kad, kad nebus panaudoti tie pinigai, o kitur tų pinigų trūktų, tai mm, visuomet tas lankstumas yra. Mm, pas per paskutinius metus, dviejus metus apie šimtą programų uh, yra 17 milijardų eurų sumai maždaug pastaraisiais metais 8 maždaug milijardai eurų taip perkelti ir pagal Baroso mm, iniciatyvą ESF, aš kalbėjau apie RPF, aišku, dar būtų 5 milijardai. Uh, paskirti kovai su jaunimo nedarbu ir MVI. Vėlgi su taryba nėra kokių tai kitokių susitarimų. Tikrai parlamentas gali pasikliauti tą informaciją. Galvant apie dėrybas tarp parlamento ir tarybos, šis komitetas patenka į, į bendrą dėrybinę struktūrą mm, su, su komisija, su taryba. Mm, nelabai žinau, kaip, jų, kaip, kaip yra šitas jūsų dėrybinis procesas užtikrintas parlamente. Aš manau, kad labai svarbu, kad reikia komitetas dalyvautų tose procesuose, kai parlamentas derasi dėl šių klausimų. Dabar dėl, dėl partnerystės. Čia vėlgi mintis yra tokia, kad taryba įvardintų patį susitarimą, tačiau taryba tą daro, kiek aš mačiau, čia kažkokio didelio skirtumo nėra tarp kontrakto ir sutarties. Mes taip galvome, kad kontraktas apima viską, o ne dalinius elementus. Mes negalėtumėm sutikti, kad partnerystės kontrakto dalį susijusios su konkrečiam sritim nebūtų sustarimo dalis. Pavyzdžiui, jeigu mes prašome investicinės strategijos, tai mūsų supratimu negali strategijos misija tik tai būti įvardinta antraštė, kurie atitiktų reikalavimus. Mes suprantame, kad dėrybos ir strategijos turinio patvirtinimas turi būti partnerystės kontrakto dalis. Mes galvojame būtent, reikia kalbėti apie kontraktą. Dabar dėl RAL, dėl likusių neišmokėtų sumų, aš atvirai sakyčiau, kad čia yra tam tikris pastai. Jeigu mes negauname pakankamo biudžeto, mes sustabdome mokėjimus ir didiname RAL. Ir tuomet susidarėme su tokia situacija, kad yra um, išsakomi priekaištai dėl išaugusių RAL. Taigi mes turime, aišku, dirbti su valstybėmis narėmis. Mes prašysime, aišku, dabartinio biudžeto pataisimo, nes kitaip turėsime būtent tokią problemą, kaip jūs apibūdinote. Ir aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad tikrai kartais tas argumentas yra kai kurių valstybių narių naudojamas, ypač kai kurių finansų ministerijų naudojamas. Dėl tų sąveikų tarp nutraukimo, suspendavimo ir likvidumo problemos ar mokėjimų suspendavimo, bet tikrai taip nėra. Jeigu mes turime nutraukti ar sustabdyti mokėjimus, tai yra dėl trūkumų vietoje, o ne dėl likvidumo ar pinigų srautų problemų. Dabar dėl mes ką labai plačiai aptarėme dėl tų rezervų, gal po dviejų trešdalių laikotarpio reikėtų mm, laikotarpio vidurio peržiūrą atlikti Mm, pažiūrėti, kaip mokėjimai yra mokami. Aš žinau, kai kas iš jūsų išsakėte tą argumentą, kad reikia mm, būtent tą mm, rezervą dėl atlikimo persvarstyti, nes tai gal regiono ar valstybių narių užmojus mažintų, bet būtent todėl mums reikalinga tikra partnerystė. Uh, negali būti kažkokių tai pasiteisinimų ar kažkokių pasiraukimo strategijų formuojama valstybėse narėse, kad, kad tie užmojai būtų menkesni, nei turėtų būti. Aš visuomet galvoju, kad tas rezervas dėl rezultatyvumo yra labai svarbi paskata valstybėms narėms, kad jos tikrai pasiektų užsibrieštų tikslų. Ačiū. Ačiū. Dar turime du koordinatorius. François Alfonsė Žalių ir paskui Lasko. Merci, Ačiū pirmininkė. Labą dieną, Pone komisarė, visų pirma, norime paremti jūsų tvirtumą dėrybose, siekiant, kad sanglaudos politika 14-20 metų laikotarpiu išliktų vis tiek centrinių elementų Europos politikos bendrame kontekste. Sanglaudos politika mūsų manimų tikrai įrodė savo vertingumą, tai yra geriausia priemonė kovoti su krize ir Europoje uh, įgyventintas priemonės, kurios e, yra reikalingos per žinomas e, įsitvirtinusias procedūras, kurios yra gerbiamos partnerių, vertinamos partnerių, įgyvenant tikrai labai novatorišką plačių žmonių politiką, ko mums reikia dabar Europai. Ir mūsų frakcija, bet manau, kad ir dauguma kitų kolegų labai gina sanglaudos politikos vertę, svarbą ir mes galvojame, kad tikrai daugiametėje finansinėje programoje jos vieta turi būti išsaugota. Dabar galvojant apie jūsų pasiūlymus, jūsų veiksmus, tikrai m, mm, turėjome galimybę nekartą pasikeisti nuomonėmis čia ir dokumentai, kurie mums pateikti, aptarė visus tuos mm, pagrindinius diskusijų momentus kurį aptarėme jau kelis mėnesius, tai yra, kas yra susiję su pernėm laikotarpio fondais, sanglaudos fondų kontekste. Mes galvojame, kad bendrai įvertinant pasiūlymai yra tikrai įdomus. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie kai kurios momentus, kurie mums, mūsų manimų gal nėra tokie um, palankus, geri. Pavyzdžiui, dėl salų situacijos mes parlamentarai iš salų regionų esame jau šio klausimu susisiję su komisija, kalbėję. Mes norėtumėm tą specifiką dar kartą akcentuoti ir tikėjomės, kad tikrai iš jūsų sulauksime atitinkamos reakcijos. Toliau um, kalbėčiau apie pagalbos susijimo su makroekonominėmis sąlygomis e, problematika, kad labai dažnai valstybių narių lygmenių galbūt tie pasiūlymai keliami, tačiau aš manau, kad reikėtų dar kartą pabrėžti, kad čia tos nuostatos nėra pakankamai nuseklios, nėra užtikrintas tas efektyvumas, kurio norėtųsi pasiekti, kuomet yra finansavimo problemų tam tikrose valstybėse narėse ir be to gali situacija dar pablogėti, kuomet m, tos nuostatos yra labai griežtai gyvenimas įgyvenimas. Mes turime, pavyzdžiui, labai tokių aštrių problemų, kaip Graikijoje, pavyzdžiui, ir turint omenyje 2020 metus, aišku, kad daug kas gali pasikeisti ir ekonomikoje, mes žinome, tie dalykai viskas labai greitai keičiasi ir politiniam gyvenime taip pat. Taigi, reikėtų ne, ne, nekurti kliūčių efektyvumui Europoje, reikėtų ka, užtikrinti politikos pusiausvyrą reikėtų galvoti, kad e, iš tikrųjų kaip tos iššūkius įveikti galutinai Europoje. Tai ačiū. Ačiū, François e, Fonzi, dabar Jeff Lasse. Komisarė, abych v úvodu. Ačiū. Pirmininkė, komisarė. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už atvirumą, už Jūsų asmeninį ryštą intensyviai dirbti šioje srityje ir ypač urbanistinę dimenciją akcentuoti. Tai yra itin svarbu, kai kalbame apie teritorinės investicijas, miestų reikia nepamiršti. Tai yra labai svarbus veikėjas partnerystės sutartyse. Taigi žingsniai yra gera kryptimi daromi, tačiau reikia kai kurios dalykus išsiaiškinti. Visų pirma, dėl tų 5 procentų miestams. Čia mano klausimas būtų, kokie projektai turėtų būti įtraukti tuos 5 procentus. Pirmas būtų toks mano klausimas. Antras klausimas būtų dėl pagalbos MVI Manau, kad reikėtų išplėsti tą kategoriją ir įtraukti ir stambesnės įmonės. Ne, netmesti iš anksto kažkokių tai kategorijų, nes juk stambiosios įmonės taip pat daug investuoja į mokslo tyrimus, inovacijas, MVI dažnai yra jų e, subrangovai ar tiekėjai. Taigi, manau, kad reikia tą požiūrį mm, subalansuoti. Ir svarbiausia, aišku, kelti klausimą, rei, ka, kam reikia teikti pagalbą ir kaip tas konkretus projektas padės pasiekti sanglaudos tikslų ir ES strategijos 2020 metams. Toliau labai svarbu ir akcentuoti pagalbos tvarumą MVI. Reikia sutelti dėmesį ne vien tik tai tiesioginę pagalbą, reikia taip pat siekti visą ekonomiką stiprinti ir uh, stiprinti visus ryšius per visą ištisą tiekimo ir darbo atlikimo grandinę. Taip pat iškelčiau klausimą dėl PVM finansuojamumo. Kalbėčiau ir apie kaimo plėtrą, ir apie BSF, ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Manau, kad mūsų dėrybinė pozicija yra sudėtingesnė, kadangi šie pasiūlymai turėjo būti pateikti komisijos dar anų metų pabaigoje, tačiau jie buvo pateikti tik tai kovo mėnesį. Taigi dabar mums sudėtingiau galbūt ginti mūsų darybinę mm, poziciją, bet aš tikiuosi, kad tą vėlavimą įveiksime. Ačiū, o dabar pasisakymai individualių pagrindų prašysiu neviršti trijų minučių pasisakymo laiko. Elizabet Šelė. Ja, vielen Dank. Das reicht mir auch aus. Ich möchte auf den äh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie paskutinės išsakytos pastabos. Ir iš tikrųjų, aš turiu ne tiek pastabą, ne tiek noriu jų pakomentuoti, kiek noriu pateikti prašymą. Iš tikrųjų, mes norime, kad teminiai prioritetai išliktų sąnglaudos politikoje, to mums reikia. Tačiau, jei pažvelgsime reglamentą, pamatysime, jog kai kurios priemonės yra pernelyg ribotai apibrieštos, pernelyg griežtai apibrieštos. Ir tai reiškia, kad pritaikyti jas tematiniams prioritetams nebus lengva. Aš manau, kad komisija galėtų dar patobulinti šį pasiūlymą ir tuomet mums jam pritarti būtų kur kas lengviau. Kur kas paprašiau būtų turėti integruotą požiūrį. Ir būtų Mums įdomu sužinoti, ar galima tikėtis, kad komisija judės būtent šią linkmę, kad nebus panaikinta, kad mes turėsime ir teminius prioritetus, bet kad kartu bus taikomas ir labiau integruotas požiūris tam, kad e, teminiams prioritetams galima būtų lengviau surasti finansavimą. Dėkuoju.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 šios sąlygos yra labai svarbios. Tai yra labai svarbus viso šių darbo elementas. Man atrodo, kad visos valstybės narės tai supranta. Ir supranta ir kiti mūsų partneriai, tai yra ne tik ES valstybės, bet ir trečiosios šalis. Mes e, bendraujame su regionais ir norime užtikrinti, kad e, reglamentas leis mums ateityje atsižvelgti į tai, apie ką jūs kalbėjote. Ponui Vlasekui norėčiau padėkoti už tai, kad jie Jis iškėlė urbanistinį aspektą. Apie tai buvo kalbama ir taryboje, buvo daug kalbama apie finansinę situaciją. Aš manau, kad tai yra būtent tas rytis, kurioje yra nemažai potencialo, anot kai kurių tarybos narių. Ir todėl šiai pozicijai, ko gero, bus pritarta. Toliau. 5 procentai tai yra minimali riba skirta teritorinėms iniciatyvoms. miestai patys e, priims sprendimus dėl to ir tai yra labai svarbu. Be to turime kitų priemonių, kurias norėčiau paminėti. Tai yra, pavyzdžiui, ir socialinės paslaugos, sveikatos e, apsaugos paslaugos, užimtumo politikai skirtos priemonės. Galime taip pat pagalvoti ir apie tai, ar nereikėtų įtraukti ir būsto gerinimo projektų, energetinio našumo, efektyvumo klausimus. Jei mes, sakykime, turime kokį nors miesto rajoną, kuriame yra konkrečių problemų, tuomet galima būtų surasti priemonių skirtų šioms problemoms spręsti. Todėl priemonės turi būti apibrieštos gan plačiai. Toliau yra dar vienas klausimas, jūs jau apie tai kalbėjote, tai yra stambios įmonės. Jei šios įmonės užsijima moksliniais tyrimais, ypač e, energijos vartojimo efektyvumo srityje, tuomet šios įmonės taip pat galės pasinaudoti fondų teikimą parama. Tai yra labai svarbu. Mes žinome iš savo patirties, kad nebūtina iš tikrųjų visuomet remti stambes e, įmonės. Mes manome, kad tam tikrais atvejais, tam tikrose sritise tai gali būti įdomu. Kai kuriuose valstybėse narėse ir kai kuriuose sektoriuose mes e, stengiamės išsiaiškinti, kokios paramos prireiks ir Pirmą kartą mes e, rengiame tokį dokumentą ir todėl be abejo viską reikia aiškinti, daug apie tai reikia kalbėti, tam reikia nemažai laiko. Ir kartu savo kolegomis ir, ir kitomis tarnybomis mes e, nenorėjome skubėti, mes norėjome parengti kokybišką dokumentą Ir dėl to gal užtrukome kiek ilgiau, nei buvo tikėtasi, bet aš tikiuosi, kad pagaliau parengta bendrojo strateginė programa atitiks visus jūsų lūkesčius. Yra be abejo ir klausimų, apie kuriuos galima kalbėti be galo be krašto. Tačiau aš manau, kad pernelyg dažnai mes kalbame pernelyg bendrai apie viską ir kartu apie nieką. Aš manau, kad jeigu dokumentas nebus pakankamai konkretus, tuomet mes negalėsime žengti pasirinktų kelių. Mano tikslas yra laikantis lėšų paskirstimo pagal temas, numatyti kartu ir tam tikrą lankstumą tam tikrose sritise, nes mes turime ir tos šiokių tokių prioritetų, pavyzdžiui, tvarus transportas. Ir į tokius prioritetus reikia atsižvelgti, kai mes galvome bendrai apie šį dokumentą. Turime galvoti, kokias, kaip galima būtų e, taupyti energiją Ir jūs apie tai kalbėjote. Kad, ir mes ir stengiamės pritaikyti priemonės konkrečioms politikos sritims, neprarasdami bendro vaizdo. Dėkoju Janas Olbrichtas. Dėkoju pirmininkė. Aš turiu keturis klausimus jums. Vienas politinio pobūdžio, o trys techniniai klausimai. Pirmiausia, politinis klausimas, jeigu jūs neprieštaraujat. Uh, Kaip dabar klostosi santykiai tarp tų, kurie nori daugiau sąnglaudos ir tarp tų, kurie nori daugiau išlaidų? Mums atrodo, kad galima suderinti sąnglaudą ir didesnį finansavimą. Taigi, būtų, kokia būtų jūsų nuomonė dėl šio klausimo? Antras klausimas yra techninio pobūdžio. Kiek nesutarimai dėl finansinio reglamento įtakojo jūsų teisė, kurios darbą. Jūs minėjote, kad 50, dėl 56 straipsnių nėra susitarta. Kaip tai įtakoja teisėkros proceso dinamiką. Toliau. Mes žinome, kad biudžetas yra mažinamas. Ir tai be abejo turės įtakos ir sanglaudos politikai. Mes nekartą jau klausime, kaip galima būtų taupyti lėšas. Gal galima būtų pradėti nuo Europos transporto infrastruktūros tinklų priemonės. 10 milijardų yra skirta šiai priemonė, be abejo visų šių lėšų mes negalime sutaupyti, bet aš manau, kad, kad galima būtų pasistengti šį beitą sutaupyti. Ir man atrodo, kad komisijoje irgi yra manančių, jog tai būtų gera, būtų tas rytis, kur galima būtų paieškoti lėšų. Aš pateiksiu pakeitimą skirtą bendram reglamentui dėl to, ką pasakiau. Ir paskutinė pastaba yra susijusi su jūsų pozicija, ponė komisarė. Panašu, kad mūsų nuomonės dėl lėšų paskirstimo pagal temas skiriasi. Mes skirtingai traktuojame ir taip vadinamą lankstumą. Komisijos pirmininkas ponas Baroso nekarta yra kalbėjęs, kad krizės aplinkybėmis mums reikia reaguoti greitai. Reikia greitai perprogramuoti lėšas. Tai reiškia, kad mums reikia lankščių priemonių. O tam, kad šios priemonės galėtų būti lankščios, jos turėtų būti sukurtos be uh, skurtos lankščiai. Tai yra, jom neturėtų būti numatytos konkrečios sumos. Taigi, mes sakome, kad skirstant lėšas pagal temas ir konkrečius tikslus, reikia tai daryti lankščiau. Aš pateiksiu Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, savo pranešime aš siūlau aš siūlau įtraukti transportą į sistemas, nes transportui galima būtų sumažinti, sumažinti nemažai CO2 išlakų. Ir šis tikslas yra toks svarbus, kad kad mes galėtume pabandyti įvertinti, kas sukurs daugiau darbo vietų, MVI ar stambios įmonės. Ir todėl Čia reikėtų apsispręsti, kas mums rūpės daugiau, ar darbo vietų kūri, e, kūrimas, ar parama MVI. Štai tai, kaip e, kokios problemos iškyla, kai mes kalbame apie lėšų paskirstimą pagal temas. Jei visa ši sistema bus e, lankstesnė, tuomet patys naudos gavėjai galės spręsti kas labiausiai tinka konkrečioje situacijoje. Taigi, lėšų paskirstimas pagal temas ir galim, galimas sutaupimas lėšų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Ponas Bostinaru. Pone komisarė, gerbimi kolegos, nieko nenustebins, kad tai, ką aš sakysiu dabar, visiškai atitinka tai, ką sakė ponas Olbricht. Mes priklausome skirtingom politiniam frakcijom, tačiau Tačiau mūsų nuomonės kartais sutampa. Diskusija pradėta. Mes žinome, kad, vat, kad taryboje yra e, dvi stovyklos. Vieni palaiko sanglaudą, kiti palaiko geresnį e, finansų panaudojimą. Tačiau mes e, savo komitete manome, kad ir tą ir tą galima suderinti. Mes manome, kad galima turėti ir geresnį sanglaudos politiką, ir uh, E, geriau valdyti finansus. Ir tai būtų naudinga ir e, regionams, ir vietos bendruomenėms. Galiu Jums pasakyti, kad mums yra sunku suprasti, kodėl komisija bando elgtis neutraliai bendraudama su taryba ir Europos parlamentu. Sanglaudos politika yra tas rytis, kurioje reikia kalbėti aiškiai. Ir jūs turėtumėt ne neutraliai apie tai kalbėti, bet aiškiai pasakyti, kad komisijai, kad mums reikia sanglaudos tam, kad mes galėtume skatinti augimą, plėtrą, kurti darbo vietas, iš esmės taupimas gali nužudyti Europą, nužudyti bendrą, sužlugdyti bendrą mūsų projektą, o sanglauda kaip tik gali jį išgelbėti. Mes su jumis ir su uh, regionės plėtros generalinio direktoratu mes puikiai bendradarbiaujame, be ir bendradarbiavome, rengdami savo pranešimus ir aš tikiuosi, kad mes gerai bendradarbiausime ir ateityje. Baigdamas, ponė komisarė, norėčiau dar kartą pritarti ponui Olbrechtui ir, ir paklausti, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją. Nes viena vertus šiandien matome tokius, ku, tokius kurie griežtai pasisako prieš bendrąją strateginę programą taryboje. Ir tokių yra nemažai po to Europos parlamente yra žmonių, kurie pasisako prieš ją. Tačiau kartu yra, yra nemažai ir tokių, kurie nori, kad ši programa būtų sėkmingai gyvendinama, kad ji būtų naudinga, bet kad ji kartu ir atitiktų mūsų sanglaudos ideologiją. Ir jums tikriausiai yra žinoma apie tai, kad e, kai kas iš mūsų stengiasi nekartą surasti sutarimą su MUV generaliniu direktoratu, nes kalbėdami ir su jumis, ir su ponu Galasu, kėlėme tos pačius klausimus. Bet jums tikriausiai žinoma, kad ponas Kalasas prieš kelias dienas pasakė, kad 10 milijardų negalima bus niekur perkelti. Arba tai, kad e, jei toks perkelimas lėšų ir įvyks, tai niekiek nepaveiks uh, viršutinės nustatytos ribos. Mano pranešime kalbama apie sanglados politiką ir, ir aš tikėjausi, kad mes galėsime gauti tos 10 milijardų arba ką, arba mums tikėtis, kad mums iš dangaus nukristų tie pinigai. Mes norime, kad būtų aiškiai išdėstytos sąlygos nes manome, kad kai viskas bus aiškiai pasakyta, tuomet ir opozicija turės mažiau argumentų. Taigi, kaip Jūs sureaguotumėte mano pastabas? Dėkuoju. Ir paskutinė kalbėtoja Nunienta Išaira. Aš atsiprašau, man pasirodė, kad Jūs mėgojate. Ponas Teikšaira. Labai dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos nary. Aš nemegojau, telefonu kalbėjau. Dabar esu pasirengęs kalbėti. Pirmiausia, viena pastaba ir po to trys klausimai. Pastaba būtų tokia. Komisija Birželio 2-4 dienomis renks forumą skirtą atokiausiams regionams komisija jau ėmėsi kelių žingsnių padėti šiems regionams ir šis forumas turėtų tapti šių veiksmų kulminacija. Regionų plėtros komitetas šiame parlamente patvirtinto pranešimą dėl atokiausių regionų. Ir aš, kalbėdamas visiškai atvirai, galiu Jums pasakyti, kad galime tik apgailėstauti tai, kad šis formas vyks tuomet, kai mes būsime Strasbūre. Ir e, akivaizdu, kad mes negalėsime jame dalyvauti. Taigi, renkti tokį renginį, kai mes būsime Strasbūre, reiškia, kad mes negalėsime arba dirbti Strasbūre, arba dalyvauti forume. Ir, ir dėl to galima tik taip galėstauti. Ir e, aš norėjau tą pasakyti pabrėždamas, kad iki šiol bendradarbiavimas tarp mūsų institucijų buvo labai geras. Europos regionos plėtros fondas. Aš perinu prie klausimų. Jūs žinote, kad tai yra skirtos e, lėšos e, atokiausiams regionams. Tačiau šios lėšos buvo sumažintos dabar 47 procentais Anksčiau mes turėjome pusantro milijono šiems regionams, kitais metais turėsime tik 950. Taigi, kaip jūs tai galėtumėte vertinti? Taigi, 3 procentais skirtos lėšos mažinamos gan ženkliai. Tai yra pateisinama įvairiausiais argumentais, pavyzdžiui, ba, tuo, kad e, atokiausi regionai neįsisavina visų skirtų lėšų. O aš norėčiau paklausti, kodėl kofinansavimo e, norma yra 50 procentų. Kodėl nesuderino šios normos 85 procentų pasiūlymų, kuris nes būtent toks, e, to, tokia norma paprastai yra taikoma, kai yra e, kalbama apie RPF lėšas. Ir paskutinis klausimas. Įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo ir jūs pasakėte, kad lankstumas reiškia, kad valstybės narės ir regionai turės pakankamai laisvės spręsti, kaip išleisti lėšus. Ir jūs taip pat pasakėte, kad dėl to gali kilti pavojus, jog mes nepasieksime užsibrieštų tikslų. Aš tam pritariu, tačiau kartu noriu pasakyti, kad kad jau pagal e, automatinį lėšų paskirstimą yra numatyta skirti 50 procentų konkrečių finansavimo vokų. Ir kaip tai gali būti, kad e, atokiausiam šiaurė, šiaurės regionams ši nuostata nėra taikoma? Kaip Jūs galėtumėte tai paaiškinti? Dėkuoju, dabar žodis komisijos nariui. Ja, zu Kollegen <clears throat> Olbricht, ähm, ich habe ja ähm, bei der letzten Ratssitzung Aš pradėsiu nuo pirmojo klausimo. Pastarajame tarybos posėdėje mes tengiamės išsiaiškinti, kokia yra nuomonė dėl geresnio finansavimo. Mes tengiamės ir tarpininkauti. Mums nepasirodė, jog buvo kažkokių nuomonių skirtumų. Ir tie iš esmės, kas pasisako už geresnį finansavimą, supranta, kad sanglaudos politika yra svarbi ir iš esmės mes visi sutarėme, kad investuoti lėšas reikia veiksmingiau. Gali būti, kad skiriasi šiek tiek mūsų prioritetai, tačiau iš esmės prieštaravimo tarptų dviejų, šių dviejų požiūrių nėra. Štai kai, tai, kaip aš galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Toliau, finansinės reglamentas. Jei mes nesugebėsime šių klausimų išspręsti, todėl e, dė, dė, e, tuomet iškils gan rimtas pavojus kitiems mūsų veiksmams. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti dėl 56 straipsnių ir kad mes galėsime tęsti darbą. Toliau lėšų paskirstimas pagal temas. mūsų mintis buvo štai tokia. Jei siūlomas yra koks nors projektas, jį galima būtų finansuoti iš įvairių uh, krypčių, iš įvairių fondų. Čia ne viskas yra paprasta. daugiau klausimų kyla dėl tokio požiūrio poveikio projektų valdymui. Kai kalbame apie lėšų paskirstimą pagal temas, mes norime aiškiai apibriežti, kad dar lėšus gali būti naudojamos o, konkrečiose regionuose, pavyzdžiui, labiau užsivyščiusiuose regionuose. Tai yra numatytos tam tikros sąlygos. Mes manome, kad iš, išsivyščiusiuose regionuose tikrai nereikia investuoti į, į gatvių apšvietimo tobulinimą, tai nėra reikalingas, todėl mes nustatome tam tikrus apribojimus, tam tikras sąlygas. Tai yra tiesiog labai praktinis požiūris. Aš galiu Jums papasakoti apie tai, kad kai aš dirbau gan stambios įmonės vadovu, Ir kai reikia nustatyti standartus, mes stengiamės galvoti apie tris dalykus. Tai yra apie mokesčius, apie tai, kiek tai paveiks mūsų mokamus mokesčius, ar mes turime tam tinkamus darbuotojus ir pagal kokį teisinį pagrindą galėsime gyvendinti savo planus. Štai į, į ką turėjome atsižvelgti. Parama stambioms įmonėms mūsų galva būtų reikalinga. Tačiau visi kartu žinome, kad mūsų lėšos yra ribotos ir todėl daugiau dėmesio turime skirti svarbiausiams rimtis. Tai yra paramai mažoms vidutinėms įmonėms, jų gebėjimams kurti ir dėkti inovacijas. Toliau energijos vartojimo efektyvumas. Manau, kad mums visiems būtų naudinga, jei jei šioje srityje mes padėtume, kad, kad ir stambioms įmonėms, kadangi jei mes suteiksime pagalbą stambioms įmonėms, jos galės sutaupyti pačios lėšų ir taip ir galės panaudoti tas lėšas kitiems tikslams. Europos transporto infrastruktūros tinklų priemonė, apie tai taip pat buvo kalbėta, tai yra labai sudėtingas klausimas. Ir aš manau, kad pasiūlymas, tokį, kurį turime, yra suformuoluotas gan aiškiai, jame gan aiškiai pasakyta, kad 10 milijardų turėtų būti numatyti mūsų biudžete. Turėtume turėti šias lėšas be jokių apribojimų. Ir šį klausimą dar galima būtų kalbėti be abejo, kaip tu konkrečiai bus padaryta. Toliau at, um, atokiausi regionai. Aš žinau, kad, kad forumas vyks pirmadienį, tačiau jis prasidės ryte, o jūsų posėdis pirmadienį Strasbūre prasideda, kiek man yra žinoma, po pietų. Ir aš galiu pasiūlyti vieną vietą savo automobil, automobilyje. automobilyje jūsų komiteto nariams, tam, kad galėčiau jūs laiku nugabenti į Strasbūrą po šio forumo. Mes pasiūlėme padidinti e, lėšas pagal bendradarbiavimo kryptį. Ir gal šis pasiūlymas yra šiek tiek mažesnis nei buvo numatyta anksčiau. 50 procentų tai yra tie procentai, kurie bus skirti atokiausiams regionams, tam, kad tie regionai galėtų tapti nepriklausomi ekonomiškai. Štai toks yra mūsų tikslas. O pasiekti šį tikslą galima bus įmanoma tik tuomet, jei atokiausi regionai įvairins savo ūkinę veiklą. Ir mes turėtume jiems padėti surasti kitas galimas veiklos rušis. Ir todėl būtent tam ir yra skirti tie 50 procentų. Ačiū Johim Keller. Ačiū pirmininkė. Mes visi kalbame apie ekonomikos augimą. Ir man susidaro įspūdis, kad taip, mes tarsi praeisime pro visą Europą ir sukursime ekonomikos augimą bei atremsime krizę. Tačiau krizė eina ir augimo e, nematome. Kaip tą galima padaryti? Yra e, to, sudaro toks jausmas, kad e, žmonės nežinojo e, sanglaudos politikos ir dabar staiga pamatome, kad egzistuoja tokia struktūrinės politikos priemonė, kuri prisidės prie ekonomikos augimą ir imkim ją naudoti. Man atrodo, kad ekonomikos augimas turi būti skaičiuojamas pagal skirtingų valstybių narių bendrą vidaus produktą. Taigi, e, kaip mes galėsime jį pakeisti, jeigu egzistuoja bankininkystės sektoriaus problemų, kurios turi didžiausią įtaką bendram vidaus produktui. Ir e, kitas dalykas, pavyzdžiui, Ispanijos nekilnojamo turto e, sektorius e, toli gražu nepuikiai, neklesti. Prancūzijoje yra irgi nemažai sungumų, matome, kaip uh, E, buvo nutraukta parama, pažiūrėjau, Vokietijos saulės e, energijos plokščių gamybai ir parama gyventojams, kurie nori jomis naudotis. Visa tai prisėda prie BVP. Ir mes tarsi dabar sakome, kad per struktūrinius fondus prisėdam prie ekonomikos augimo, bandysime net ir tokias problemas išspręsti. E, turime 83 milijonais mažiau dabar uh, fondų. Dar e, visai neseniai buvo daugybė kolegų, kurie sakė, kad va, turime 80 milijonų nepanaudotų, tai milijardų nepanaudotų, tai dabar galim pradėti ieškoti kitų panaudojimo priemonių. Pavyzdžiui, programa jaunimui, e, kad jaunimo nedarbas mažėtų. E, supraskime, kad tokia jaunimo, pažiūrėjau, mokymo programa reikalauja labai daug dalyvių ir e, kad jie funkcionuotų, e, reikia daug skirtingų sąlygų patenkinti. Tai nėra stebuklinga lasdelė, kuri išspręs problemas. Grįžkime prie struktūrinių problemų. Kaip jūs sakėte, būtent dabar e, būtina užtikrinti, kad pirmiausia žmonės suprastų, apie ką kalbame. Mes jau dabar kalbame apie ateities etapą, neturėdami pakankamai lankstumų. Mesgi žinome, kad yra regionų, kurie gali naudotis tomis priemonėmis ir tie regionai e, turės gauti dabar kitokias e, priemonės. Europos komisija tarsi keičia e, politikos panaudojimo priemonės. Prasideda naujas finansavimo laikotarpis, kaip e, mes čia elgsimės. Struktūriniai fondai buvo sukurti e, augimui užtikrinti. E, ir jie turėtų būti reglamentuojami ir kontroliuojami labiau centralizuotai. Todėl kai kurios valstybės narės, kurios tas priemonės naudos, turėtų turėti galimybių e, valstybės viduje sutvarky, ieš, e, su, sukurti geresnį valdymo mechanizmą. Bet ir regionų pusė turėtų prie to prisidėti. Bent jau su regionų valdžia reikėtų tartis. Ką kokios įtakos tai turės dėryboms ir kaip mes struktūrinius ir sanglus fondus galėsime panaudoti, kokios įtakos tai turės. E, matome, kad nuo pat pradžių buvo kuriamos programos valstybių narių lygmenių. Taip pat turime veiklos programas. Pavyzdžiui, Vokietijoje žemių lygmenių yra kuriamos tokios programos, kai žinau, ir Aurijoje taip pat, Austrijoje tas pats. Uh, E, tai yra sektorinės programos, kurios yra skirtos septyniarių metų laikotarpiai ir jos yra gyvenamas būtent per septyniarius metus. Jeigu mes keisime e, dabartinę struktūrą e, reaguodami į krizę ir atsiras dalykų, kurie nebus išbandyti, kurie galbūt bus nepatikimi, atsiras nemažai bejonių. E, paaiškės, e, kad e, tam tikras priemonės bus galima pritaikyti negavus anks, iš ankstinio patvirtinimo. Jeigu norime, kad e, daugiau būtų naudojami krizės intervencijos fondai, tai kaip galėsime suderinti visus tuos dalykus. Aš nemanau, kad mes turime pakankamai lėšų dabar intervencijams fondams. E, Ateityje reikės turbūt galvoti apie atskirą e, krizės intervencijos fondą kaip e, kažką panašaus į struktūrinį fondą ir sanglaudos fondą. E, dabar mes kalbame apie labiausiai atitolusių regionų priartinimą ekonominę prasme ir jų konkurencingumo stiprinimą. Ir manau, kad tokios diskusijos turėtų dabar vykti būtent, būtent apie tokius e, klausimus, nes kitaip mes e, sugrįžime į VDR Respublikos laikus, kai kiekvienas politikas kalbėjo apie savo tikslų įgyvendinimą, apie ekonominės ir socialinės politikos įgyvendinimą savais būdais. Deja, praktiškai to nevyko padaryti. Su Vladimir Mank. Turiu dabar jūs trumpinti, ponas Manka. Prisėdnička, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kad kai kurie regionai galėtų aukti, reikia labiau investuoti į jų infrastruktūrą. Tuo tarpu e, kitose regionuose reikia investuoti į labiau sudėtingus projektus. Aš pats esu savivaldos regiono pirmininkas savo valstybėje. Galiu pateikti konkretų pavyzdį. Įsivaizduokite, kad turite kelių infrastruktūros projektą. Nemažai laiko reikia jam suprojektuoti, viešiemsiems konkursams paskelbti ir panašiai. Maždaug dviejai metai prabėga. Per tą laiką vienur ar kitur e, tame kelyje gali atsirasti, e, gali būti padaryta žalos, kažkas sugenda. Ir Tada pradedamas viešas konkursas siekiama geriausios kainos. Jeigu nukrypta mano projekto tam, kad būtų sugadintas kelias suremontuotas, tai e, paaiškės, kad tas projektas nebegali būti panaudotas, nes jis nenumatytas tokiems tikslams. Taigi čia reikia daugiau lankstumo, galėčiau daugybę panašių pavyzdžių pateikti. Antras dalykas, nėra atlikta e, nėra atlikta išsami analizė tų kliūčių, su kuriomis susiduria norintieji naudotis fondais. Reikėtų atlikti tam tikrą studiją įvertinant uh, E, žmonių, kurie naudojosi fondais per pastaruosius metus e, patirtį. Gerbiamas komisijos nariai, jūs kalbėjote apie tai, kad struktūriniai fondai ir struktūrinės programos yra labai svarbios. Ir aš su jumis visiškai sutinku. Tik iškyla klausimas, ar tokia e, struktūrinė programa gali sukurti reikalingas priemonės ir mechanizmus, Europos 2020 strategijos tikslams pasiekti. Tai yra strateginės programos vaidmuo, mano nuomonė. Bendroji strateginė programa turėtų numatyti e, pagrindinius e, veiksmus, pagrindinės veiklos rūšis e, pritaikytas atskiriems regionams ir zonoms tada mes galėsime pasiekti Europo 2020 strategijos e, užimtumo ir ekonomikos augimo tikslų. Ar teisinga yra nustatyti minimalę uh, asignavimo dalį iš tų fondų. Viename straipsnėje yra kalbama apie minimalę dalį. Manau, kad tai turėtų atspindėti tikruosius, tikruosius regionų poreikius ir e, todėl e, diferenciacija tam tikra turi egzistuoti. Ir paskutinė pasaba. Nacionalinė reformų programa yra geresnis sanglaudos politikos e, orientyras negu konkrečios rekomendacijos pavieniams valstybėms, nes gana dažnai tos rekomendacijos neatspindi pavienių valstybių narių prioritetų, o tie prioritetai bėgant laikui keičiasi. Ačiū. Marija Pihonin. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta, gracias. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir jums, gerbiamas komisijos nariai, dėkoju. Aš turiu klausimą, kuris yra gana aktualus. Gegužės 16 dieną jūs dalyvavote mano valstybėje Ispanijoje vykusiame Europos forume. Ir jūsų dalyvavimas susilaukė labai daug žiniasklaidos dėmesio. Buvo tiesiog siekiama žmonėms e, e, duoti ge vilties, gerą žinią atnešti. Kalbėjote apie 100 milijardų, atsiprašau, 1 milijardo eurų uh, paramą jaunimui. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas, nes jaunimui Ispanijoje iškyla labai daug sunkumų. Jau keletą savaičių aš pati tuo klausimu dirbu ir klausausi jaunų žmonių, kurie bando Europos socialinį fondą paversti tokiu instrumentu, kokiu, koks jis turėtų būti. Bet aš norėčiau išgirti jūsų paaiškinimą. Vasario mėnesį mano valstybė laikėsi ekspertai, e, kurie bendradarbiavo su Ispanijos valdžia. Jų tikslas - pagerinti šių fondų, ypač socialinio fondo panaudojimą Ispanijoje. Norėčiau sužinoti, kokias išvadas e, jie padarė, tie ekspertai. Ir kitas dalykas - buvo norima, rasti, priim, buvo norima priimti kitą sprendimą dėl e, tam tikros e, fiksuotos sumos suteikimo e, pagalba jauniems žmonėms. Kalbėjom apie mažas ir vidutinės įmonės, vienes visuomenės organizacijas. Tos skirtingos organizacijos nėra gavusios kol kas jokios informacijos ir lygiai taip pat jos nemato perspektyvoje jokių pinigų. Gal galėtumėt paaiškinti, kas kaip yra, nes e, mintis kurti naujas darbo vietas žmonėm, e, e, jauniem, jaunimui yra gera, bet reikia šiek tiek patikslinimą. Dar. Ponas Matula, ačiū ponė pirmininkė. Nekartos to, kas jau buvo pasakyta. Noriu tik atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Kai ši krizė prasidėjo čia, Europos institucijose, nepaprastai daug kalbėjome apie paramos priemonės, e, stimuliavimą, supaprastinimą kuris būtų naudingas regionams ir, ir rajonams, kurie sudarė su sunkumais įgyvenant sanglaudos ir struktūrinius fondus. Šiandien iš krizės dar neišbridome ir net krizės e, masto vertinimas dar nepasibaigė. Bet mes dažniau kalbame apie dabar sankcijas, makroekonominių sąlygų nustatymą, fondų mažinimą ir panašiai. Apie tai kalbame daugiau negu apie ką kitą. Tuo tarpu valstybės ir regionai kad ir kur jie bebūtų, praranda e, finansavimą iš sanglaudos fondo. Tai problemų neišspręs, tai prikurs tik dar daugiau problemų. Taigi, komisijos nariai, kaip jūs e, įsivaizduojate, koks yra ryšys tarp skatinimo, raginimo, stimuliavimo, o togi siekiama e, per sanglaudą, ir sankcijų, biudžeto mažinimo ir panašiai? koks yra ryšys tarp šių dalykų sanglaudos e, politikos kontekste. Ir paskutinis klausimas. Ponas Godmenis jau kaip ir atsakė anksčiau apie tai kalbėdamas. Norėtumėm šiek tiek daugiau informacijos apie antrąjį priedą, kuris yra toks prieštaringas. E, tarp valstybių narių ir komisijos vyksta diskusija dėl to, turėtume apibriežti šių fondų e, gyvenimo mechanizmo detalės. Norėtumėm iš jūsų išgirsti šiek tiek informacijos. Ačiū. Ačiū už suteiktą žodį. Trumpas klausimas. Jis yra susijęs su tuo, apie ką kalbėjo ponas Telleris. Aš visiškai su juo sutinku. Gerbiamas komisijos nariai, ar jūs nemanote, kad dabar jau pats laikas įgyvendinti e, teisės e, bazę lankstumui. Jūs kalbėjote apie lankstumą, bet man tik dar daugiau klaustukų atsirado. Pateiksiu pavyzdį. Kai kalbėjome apie bendrąją strateginę programą 2006 metais, 2007 e, ir 2013 metų laikotarpiui, net neįsivaizdavome, kad tokia krizė, kokią turime dabar, ateis. Tada buvo priimta labai daug svarbių dokumentų. E, Europa 2020 strategija, visokių direktyvų ir strategijų buvo priimta, kurias e, valstybės narės turėtų įgyvendinti, e, panaudodamos struktūrinius fondus. O ne visosgi valstybės narės turi veiklos programas, kuriuose dėmesys būtų suteltas į tokią pagrindinę veiklą O vėliau paaiškėjo, kad ta veikla yra vargiai gyvendinama. Lankstumo sistema leistų valstybėms narėms perorientuoti fondus ir pritaikyti juos poreikiams, kurie yra aktualiausi. Ja, vielen Dank. Ähm bin dem Kollegen Zeller dankbar für den Hinweis, dass wir sozusagen immer wieder. Komisaras. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Celar už tai, kad jis priminė mums, kad uh, kažkokių laisvų pinigų tai nėra, nes pinigai jau yra paskirstyti ir aišku, paskui komisija turės tvirtinti pakeitimus, jeigu tokių prireiktų. Dabar kiti komentarai. Man atrodo, mes esame parodę, kad galime būti lankstus, kuomet reikalinga atitinkamose situacijose tai padaryti. Štai ir mano pirmtakas 2009-2010 metais tą patį padarė, turėjome apie 6 milijardus eurų kurie buvo skirti padėti toms valstybėms, kurios susidūrė su ypatingai sudėtinga situacija. Tad aš manau, kad tikrai mūsų mm, veikla gali būti, būti pridegi, priderinta. Aišku, pagal visą programinį laikotarpį yra sudėlioti prioritetai, veiklos, yra rėmai aiškus ir, man atrodo, visi dėl to sutarėme, bet be abejo reikia ir tam tikro lankstumo, kad būtų galima sureaguoti į pasikeitimus. Man atrodo. Klausimas tas išlieka, turime skatinti konkurencingumą, turime pasirūpinti, kad būtų darbo vietos išsaugotos ir naujos darbo vietos būtų sukurtos. Taigi čia reikia ir lankstumo, bet ir pagrindinius tikslus reikia išsaugoti ir gyveninti. Nežinau, ar čia tinkamas atsakymas būtų labiau centralizuotas požiūris, bet norėtumėm užtikrinti Europos mokesčių mokėtojų, Europos piliečių interesus norime patenkinti pasirinkdami efektyviausią požiūrį. Ir mes galvojame, kad kai, kuriuose, kai kuriais atvejais mm, gali būti tai padaryta regionių lygmenių, bet aišku, reikia nepamiršti kontrolės ir patikrinimų. Uh, kad lėšos būtų panaudotos tiksliškai paskirtos ir panaudotos tinkamai. Taigi reikia regioninio požiūrio, reikia toliau plėtoti mūsų politiką. Nežinau, ar struktūriniai fondai gali būti transformuoti į lėšas skirtas pagalbai krizės laikotarpiu. Čia turėtų būti e, valstybėse narėse mm, pagerinti, tikslas turėtų būti valstybėse narėse pagerinti gyvenimo lygį ir kaip matėme praeitie, buvo investicijos daromos į infrastruktūrą. Pavyzdžiui, Ispanijoje ir Graikijoje aiškiai e, matėme, kad investicijų į infrastruktūrą buvo pakankamai daug. Buvo galvojama, kad tai yra geriausias variantas. Tačiau galbūt buvo užmiršti kai kurie kiti dalykai, pavyzdžiui, ekonominė veikla, visas ekonominis pagrindas Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, ypač naujose valstybėse narėse, buvo siekta prognozuoti tokius dalykus ir, ir atitinkamai sureaguoti planuojant į priekį. Ir lėšos buvo investuojamos atitinkamai. Mm, buvo dar pasiūlymas dėl minimalaus lėšų paskirimo pagal um, kategoriją regiono. Komisija galvoja, kad uh, labai svarbu užtikrinti tam tikras minimales sumas, kurios būtų investuojamos. Ir aišku, jeigu yra daugiau galimybių investuoti, tai irgi gerai. dėl kažkokiu tai specifinių rekomendacijų kiekvienai valstybei, aš čia kažkokiu tai prieštarų irgi neižvelgčiau. Mūsų požiūris būtų paremtas metinėmis rekomendacijomis. Čia mes kalbėtumėm apie situacijos įvertinimą ir atitinkamai lankstų prisitaikymą. Tai būtų raktas. Jeigu būtų, pažiūrėjau, kažkokių iššūkių, tai reikėtų atitinkamai tai reaguoti. Toliau dėl lankstumo Čia aš norėčiau daryti skirtumą tarp lankstumo, kuris reiškia, kad gali daryti bet ką, ir lankstumo, kuris reiškia, kad reikėtų reaguoti skirtingai, prisitaikant prie aplinkybių. Aš manau, kad svarbiausia visuomet nepamesti iš akių mūsų pagrindinių prioritetų. Dėl Ispanijos labai trumpai Mm, esame su Ispanijos valdžia sudarę dėl sanglaudos fondų 2006 metų laikotarpį, kad būtų galima daugiau likvidumo Ispanijai numatyti. Tie pinigai nebūtinai yra susijęti su struktūriniais fondais, aš kalbėsiu su finansų ir ekonomikos ministrais. Ir mes sutarėme, kad būtų gerai, kad tos lėšos būtų panaudojamos visų pirma per struktūrinius fondus, bet čia kažkokiu tai mm, teisinių kliūčių neturėtų kilti bet kokiu atveju. Mes tikimės, kad su Ispanijos valdžia pabaigę viską derinti, mes jau turėsime konkrečius pasiūlymus. Toliau makroekonominė situacija. Mm, pavyzdžiui, dėl mokesčių. Galbūt mokesčių padidinimas būtų įdomus iš investicinio požiūrio taško, galvojant apie finansus. Aišku, kad šitie dalykai yra tarpusavė labai susiję. Pirmininkė dar prašau vertėjų šiek tiek pasilikti. Ir Noriu priminti, kad turime šešių savaičių terminą iki balsavimo ir kad mūsų pranešėjai galėtų dirbti toliau. Reikia, aišku, turėti omenyje, kad dėl šių klausimų dirbama jau metai, beveik dviejai metai, tai yra dėry, labai svarbus dėrybiniai klausimai. Um, daug kas, aišku, mūsų pozicijos daugeliu požiūrių yra vieningos. Um, dėl bendrojo požiūrio, tačiau dėl priemonių ir instrumentų galbūt kai kuriais atvejais išsiskiria mūsų pozicijos. Taigi aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos toliau vyks gerai ir po atostogų, po vasaros tikiuosi mes toliau mm, galėsime bendarbiauti. Tai aš palinkėsiu Jums geros vasaros ir sutiksime po vasaros. Maybe not. Ačiū, e, e, ponia Danutė, bet aš manau, kad mes dar iki vasaros, iki vasaros turėsime ne, daug progų dar susitikti. Pirmininkė, ačiū Jums.